So, guten Morgen zusammen, herzlich willkommen. Labas rytas, visus sveikinu susirinkusi posėdį. Norėčiau, kad pradėtume laiku, kadangi darbo atvarkė yra tikrai labai pripildyta ir, ir taip pat e, pasiūlyta pakeisti 20 ar 21 darbo atvarkės punktus, kuriuos reikės, e, ko gero, aptarti dar šiandieną po pietų kad galėtume užbaigti šią temą laiku. Taigi minėjau 20 ar 21 darbo atvarkės punktą. Pirmininko pranešimai. Mes turime visus, visas kalbas, kuriamis galima e, kalbėti ir klausytis, išskyrus kruatų, maltų ir estų kalbas. Šio posėdžio metu mes taip pat darysime tam tikrą eksperimentą. Tai yra, taupysime popierių, pakeitimus, ne, pas, pakeitimų nespausdindami dar kartą. Ir kad išvengtume tos šūsnės popierių, kuriuos reikėtų paskui, po to išneš, išvežti tuose vežimėliuose į makulatūrą. Uh, Tiesiog e, mūsų pranešėjai turės tuos pakeitimus pristatyti, o lankytojai turės išsispa, išsispausdinti juos patys arba susipažinti su jais elektroniniu būdu, kad e, imdamėsi tokių priemonių galėtume sutaupyti 50 procentų popieriaus, tai yra tiek, kiek, tai tiek sudaro 80 tūkstančių. E, popieriaus lapų, kurie atspausdinti abiejose pusėse. Aš manau, kad tai yra tikrai labai neblogas eksperimentas ir tikiuosi, kad ir e, visi parlamento rūmai e, pasteisinus šiam eksperimentui laikysis tokios praktikos. Dar nori kolega kažką pasakyti? Just uh, one word. I fully agree with saving paper. Aš visiškai sutinku su tuo, kad reikia taupyti E, popierių, tačiau jeigu aš prašau dokumento angliškai, tai nenoriu, kad man pateiktų dokumentą vengriškai. Prašyčiau užtikrinti, kad man būtų pateikti tokie dokumentai, kokiu aš noriu. Standardmäßig bekommt man das immer verteilt in seiner Muttersprache, aber. Dokumentai visada yra dalyjami mm, gimtaja kalba, tačiau ačiū, kad nurodėte ir mes pasistengsime išpildyti jūsų prašymą. Gerai, tada periname prie trečiojo darbo tvarkės punkto ir čia mes turime keitimąsi nuomonėmis e, su Europos vaisto agentūros vykdomuoju direktoriumi Gido Rasi ir aš norėčiau pasveikinti jį čia atvykus. Ir e, labai malonu, kad galėsime pasikeisti nuomonėmis. Mes e, pastaruoju metu e, su įvairiomis agentūromis diskutavome ir turiu pasakyti, kad šitas. Mums labai džiugu ir didžiuojamės tuo, kad mes turime šitą agentūrą ir dirbame su ją, bendradarbiavome su ją, be abejo mes kritikuojame jų darbą. Na, ir dėl interesų konflikto e, diskutuojame. Ir žinome, kad e, buvo kai kas patobulinta e, mūsų jų veikloje. Taigi norėčiau efektyviai panaudoti laiką ir suteikti jums žodį. Ir mes labai laukiame jūsų pasisakymo. Žodis jums. Thank you. Uh, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmėjai komiteto nariai, ačiū, kad pasveik, e, pakvietėte mane į šį pirmą pasidalymą nuomonėmis su jūsų komitetu. Norėčiau pasinaudoti man skirtų laiku, e, kad galėčiau aptarti e, farmako farmakologinio budrumo srityje taikomų teisės aktų įgyvendinimo ir taip pat aptarti mūsų e, konkrečiai agentūros e, E, pajėgumus ir jų kaitą. Ir visų pirma, norėčiau jūsų jums pasakyti, papasakoti, kokie, kaip realiai yra e, vykdomas teisės aktų kūrimas ir ką konkrečiai, kokį indėlį įneša mūsų agentūra, kadangi mūsų personal, personalas ir ekspertai dirba tikrai labai, labai daug kad būtų e, sklandžiai vykdomas tas e, e, teisėkuros procesas ir tie teisės aktai būtų tinkamai gyventinami. Šie teisės aktai buvo pradėti gyveninti tik tai prieš trejus mėnesius. Naujasis farmakologinio budrumo vertinimo komitetas E, buvo sukurtas taip pat visai neseniai ir e, susitikęs tris kartus, tačiau dirbo tikrai labai aktyviai. Jūs teisės aktų kuriejai taip pat e, tai atlikote ir savo vaidmenį ir dabar mums labai svarbu atsižvelgti jūsų poreikius, jūsų lūkesčius. Tačiau šios užduoties, šios ryties teisės aktų įgyvendinimo vaidmuo ir, ir svarba turėtų būti tikrai labai e, pabrėžiama ir jos nereikėtų nuvertinti. Mes jaučiame, mes suvokime, kad yra tam tikrų, e, tam tikrų pavojų. Tik šiuo metu tapo įmanoma e, deramai reglamentuoti šią sritį e, tik tuo met, kai buvo priimti tie minėtieji teisės aktai. Ir kaip jau sakiau, e, mes gavome įvairiausių, įvai, mūsų darbą buvo įneštas labai įvairialypis indėlis iš jūsų pusės, taip pat iš ekspertų ir suinteresuotų veikėjų, taip pat įvairiausių uh, ūkio subjektų, įmonių pusės. Ir visos 27 uh, e, valstybės narės yra labai suinteresuotos uh, e, šią sritimi, šios, šios ryties teisės aktų tinkamų veikimų ir lūkesčiai jų yra tikrai didžiuliai. Aš manau, kad mes turime e, visus trūkumus ir visus pavojus e, nustatyti kiek įmanoma greičiau, siekiant užtikrinti, kad e, farmakologinis budrumas veiktų, vyktų sėkmingai. Šis komitetas šių metų Liepos mėnesį paskyrė mane e, šios e, agentūros vykdomųjų direktoriumi. Ir nuo to laiko aš labai daug, bent, labai intensyviai bendradarbiavau su agentūros darbuotojais, su jūsų ats, e, komiteto atstovais ir kitais suinteresuotais asmenims ir grupėmis, kad e, būtų e, atliktas didelis darbas Ir mūsų agentūroje yra tikrai labai e, kompetitingi darbuotojai, galime paskirti gerų e, personalų. Ir ši agentūra e, tikrai turi visus svertus, kad galėtų prisi, prisidėti prie šios srities stiprinimo, nuolat besikeičiant aplinkai. Ir e, į darbą įsitraukia e, septyni e, įvairiais saitais susiję komitetai, kurie analizuoja medicinos sritį iš įvairiausių požiūrio taškų. Atsižvelgiant į naujasias technologijas, naujas, naujus, naujas šios ryties tendencijas, taip siekiant pakeisti, kai, kuomet to reikia, um, teisėkūros uh, e, požiūrį, tam teisės aktų kūrimo um, um, požiūrį į teisės aktų kūrimą. Mums reikia nuolat iš anksto ruoštis naujiems pokyčiams ir galimiems iššūkiams ir dėl to reikia e, nuolat keisti savo e, darbo metodus ir organizaciją. E, reikia e, pasi, toliau e, didinti savo agentūros, e, pasitikėjimą mūsų agentūra ir taip pat, aišku, reputaciją. Mes turime priimti sprendimus, remdamės įvairiais moksliniais tyrimais, mokslinėmis išvadomis, kad visi mūsų darbo procesai būtų kiek manoma skaidresni. Šiuo požiūriu, manau, e, komiteto parama yra tikrai labai e, svarbus dalykas, kad mūsų e, darbas būtų nuoseklus. Ir aš taip pat galiu pasakyti, kad jūsų komitetas prisidėjo prie pasitikėjimo mūsų agentūra didinimo. E, aš turiu pripažinti, kad komisijos e, e, pastangos didinti pasitikėjimą ją atsiskleidžia ir tame, kad mes, mūsų sprendimai susiję su 400, 400 milijonų gyventojų likimu ir gyvenimu, jų sveikata. Aš norėčiau padėkoti komitetui ir tikiuosi, kad mūsų ryšys išliks ir toliau stiprus. Ir dar kartą norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane čia. Tapęs agentūros vykdomojo direktoriumi, aš suvokiau, koks stiprus ir kokia stipri yra jūsų komiteto parama įvairiose mūsų darbo srityse ir norėčiau padėkoti už jūsų e, paramą ir tikiuosi jos ir toliau. Ir dar kartą dėkoju už jūsų pakvietimą. Azija. Labai ačiū, ponė Razi. Dabar norėčiau suteikti e, e, jums žodį na, ir visų pirma norėčiau suteikti kont žodį kontaktiniam asmeniu, tai yra kolegoms Dachma Oberant, kuris e, mūsų darbą nuolat vykdo ir uh, E, palaiko kontaktus ir atlieka koordinacinį darbą ir taip pat praneša informaciją mūsų komitete. Labai ačiū, labai e, sveikinu atvykusi ponio Razį ir sveiku Pino Nistiko, mūsų buvusiam kolegui, kolegai. Noriu dar kartą atsiprašyti pono profesoriaus Lemo, kuris yra mūsų antrasis atstovas. Jis siunčia savo atsiprašymą dėl to, kad tuokėsi jo dukra ir dėl šios priežasties jisai neatvyko į Briuselį. Aš manau, tai yra gera priežastis jam likti namuose. Labai džiugu, kad čia dalyvauja ponas Razė ir kad kolegos gali su juo antrą kartą padiskutuoti. Pirmą kartą, kai jis čia buvo, jis prisistatė kaip e, kandidatas į e, vykdomojo direktoriaus pareigas. Ir dabar, praėjus kuriam laikui, jis gali mums papasakoti, kaip jam sekasi. Man džiugu dėl kelių dalykų. Visų pirma, kad jis dar kartą pabrėžė, jog vaistai e, yra šiek tiek rizikingi, nėra tokių vaistų, kurie neturi jokios rizikos. Tada mes turime aptarti įvairius e, pagrindų teisės aktus e, farmakologiniam budrumui. Mes turime užtikrinti, kad mes kiek įmanoma geriau sektume visą procesą ir kad mes farmakologinį budrumą užtikrintume aukštų lygių. Aš turiu du su pusę klausimų. Turbūt ir kitiems parlamentarams bus įdomu išgirsti atsakymus. Jūs kalbėjote apie emos e, darbo sunkumą. Pavyzdžiui, kalbėjote apie septynis tarpusavė susijusius komitetus. Dabar žinome, kad šie komitetai, kaip e, žmonėms skirtų vaistų komitetas ar pažangiosios terapijos komitetas ar e, kiti komitetai, kaip ir mūsų, e, palyginus su mūsų komitetais, tampa mažomis karalystėmis. Turiu atsiprašyti jūsų. E, tos mažosios karalystės anksčiau susikurdavo savo pačių gyvenimą, kuris iš tiesų man nelabai ir patikdavo. Jūs e, minėjote organizacinę struktūrą, apie kurią būtų įdomu mums išgirsti. Galbūt galėtumėte paminėti vieną dalyką pirmą kartą apie jį kalbėjote, kai pristatėte savo kandidatūrą. Sakėte, kad yra dabar rengiamos naujos tobulinimo iniciatyvos, reiktų jas parengti. Galbūt galėtumėte pasakyti, kas įvyko per pastaruosius 11 mėnesių. Taip viskas vyksta lietai ir nelengva kažką pakeisti, tai yra tarytum pašiudinti tankerį. Tačiau taip iš tiesų yra sunku įsisenėjusius procesus pakeisti, tačiau kągi jūs galėtumėte patobulinti, ar procedūras, ar procesus, ar jūs jau pradėjote dirbti efektyviau, ar ne, dar siekėte dirbti efektyviau, o kaip dėl tinklų stiprinimo, kas ypatingai man įdomu, kaip, ką jūs darote, derindami e, emo struktūras, tarpusavyje, kad darbas tarp įvairių komitetų ten vyktų sklandžiau. Tuo pačiu metu paprašysiu jūsų trumpai pakomentuoti interesų konfliktą. Daugelis parlamentarų to domisi, nes e, Tas klausimas iškyla daugeliu agentūrų, mes norime skaidrumo ir aiškumo, tad galbūt galėtumėte dar kartą paaiškinti, ką jūs galėtumėte padaryti, kad uh, atmuštumėte kritiką EMAI ir kitoms agentūroms. Ir dar vieną dalyką norėčiau pabrėžti, ponė pirmininkė ir ponė Razai. Um, organizacija turi būti patikima, tačiau taip pat reikia ir kantrybės. Ne visada visi būna tokie uh, kantrus, kaip norėtųsi. Galbūt uh, kantrybė nėra mano stiprioji pusė, pati geriausia vertybė. Na, turiu pasakyti, aš stengiuosi dirbti ties tuo, kiti taip pat esu tikra. Ir esu tikra, kad reiktų užtikrinti pasitikėjimą, reikia užtikrinti, kad jūs galėtumėte atlikti savo darbą. Man džiugu, kad jūs labai artimai bendradarbiaujate su komisija ir komisija jūsų darbą remia. Tai būdavo komanda, kuri galbūt nors ir netobulai dirbdavo, tačiau turbūt patobulinsė savo darbą. Ir aš tikrai labai laukiu bendradarbiavimo tarp jūsų ir komisijos, bei tarp komisijos ir mūsų. Aš tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas bus kiek įmanoma geresnis. Ačiū. Labai ačiū. Aš turiu keletą kalbėtojų savo sąraše, kurie užsiregistravo ir aš e, dabar tą e, sąrašą perskaitysiu, o tie, kas dar neusirašėte, tai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 Ja, dank, Sąrašas uždarytas. Tai dabar Bita Lyzen. Labai dėkojame ponu Razijai už tai, kad e, yra galimybė pasikeisti nuomonėmis ir norėčiau pasveikinti čia esančius kolegas ir padėkoti už atliktą darbą. E, ir norėčiau pakalbėti apie porą punktų. Pirmiausia, skaidrumas. Ir e, atliekant klinikinius tyrimus. Praėjusią vasarą Londone lankiausi su nedėlė delegacija ir mes kalbėjome apie tai. Mes e, atsižvelgėme į tai, kad EMA e, čia labai aktyviai dirba ir kad e, siekiama užtikrinti vis didesnį skaidrumą. Kiekvienas komitetas šitą klausimą kėlė ir tame, tai yra klinikinių tyrimų skaidrumo trečiosios šalyse klausimas yra labai aktualus, e, nes ten pacientai nėra taip gerai apsaugoti ir galbūt kartais e, lyg e, yra neuždokumentuojami pašaliniai poveikiai. Tai yra iš tiesų rizika tyrime dalyvaujantiems asmenims trečiosios šalise ir taip pat, aišku, pacientams Europoje. Ir buvo imtasi priemonių ir norėčiau sužinoti, kiek toli pasistumėjote. Ir e, Londone mes iškėlėme vieną problemą. Buvo sakyta, kad e, e, dauguma duomenų tyrimuose yra iš konkurentų ir iš, iš įvairių kitų firmų. Ir E, jos galbūt turi tam tikrų komercinių interesų. Tad norėčiau uh, užduoti tą patį klausimą. Galime mes atskirti tuos uh, atsakymus, uh, jeigu kažkokie, kažkas turi tam tikrų uh, komercinių uh, interesų ir firma vykdo tyrimus ir uh, jeigu, jeigu nėra komercinių interesų. Londone mes žinome, kad yra pažangiosios terapijos reglamentai ir yra, nuo 2007 metų yra leidžiamas vienas e, produktas ir mes kiekvieną dieną, tiksliau labai dažnai, e, tas, tą produktą naudojame e, naudojame ligonėse. Ir to, to produkto naudojimas trukdo inovacijai. Tad aš norėčiau sužinoti, ką mes turėsime padaryti arba ką jūs turėsite padaryti, kad situacija e, pagerėtų. Ačiū. Dėkuoju, dėkuoju ponui Rivasiu už tai, kad jis pas mus atvyko. Aš norėčiau pratesti tai, apie ką kalbėjo Dagmar, tai yra apie kas mūsų santykius su komisija. Aš manau, kad tai yra labai svarbus, mane tiesą sakant šokiravo tuomet, kai aš e, dirbau ir rengiau pranešimą dėl farmakologinio budrumo e, peržiūros. Aš kreipiausi į Europos vaistų agentūrą ir man buvo pasakyta, kad ši agentūra žinojo apie trys komisijos patiktus pasiūlymus. Ir aš žinau, kad e, EMA ir komisija bendradarbiauja įvairiais būdais, įvairiomis kryptimis, tačiau labai keista, kad e, apie tuos aktus niekas nieko nežinojo, nes būtent jūs turėsite galiausiai gyvendinti šios teisės aktus, taigi mane tai labai nustebino. Ir aš manau, jog komisija reikia aiškiai pasakyti, jog ji privalo konsultuotis su jūsų agentūra ir daryti tai geriau. Dėl farmakologinio budrumo teisės aktų aš džiugiuosi, kad šioje srityje daroma pažangos. Uh, dėja negalėjau dalyvauti susitikime Pragoje, Pragoje kuri, kuri buvo, buvo pakviesta. Aš buvau įstrigus Londone tuo metu. Aš stebėjau, beje, tai, kas, apie ką buvo kalbama. Ir jeigu jūs atsiminate, taryba blokavo pasiūlymą dėl informacijos teikimo vartotojui. Ir tuomet uh, buvo bandoma padaryti farmakologinio budrumo procesą skaidresnį ir tikimasi, kad e, buvo tuomet tikimasi, kad taip suteiks pakankamai informacijos vartotojui. Ir iš esmės e, aš norėčiau jūsų paklausti apie nacionalinės agentūras. Jūs sakėte, kad e, jūs esate sunerimęs dėl to, kiek signalų jūs gaunate apie pažeidimus. Bet juk jūs puikiai žinote, bet juk mes visi žinome, jog paprastai šios signalus jūs gaunate iš nacionalinių institucijų, o ne iš konkrečių piliečių. Taigi aš norėčiau sužinoti. Ar jūs stebite tai, ar veiksmingai veikia agentūros, nes jūsų darbo kokybė didelė dalimi priklauso nuo to, kiek veiksmingai veikia nacionalinės agentūros. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūsų agentūra stebi e, nacionalinių agentūrų veiklą. Ir pagaliau apie e, farmakologinis budrumas. Yra nemažai klausimų, kuriuos atidžiai stebės e, parlamentarai. Ir vienas iš tų klausimų yra vaistai, kurie yra įtraukiami į e, ypatingos priežiūros reikalingų vaistų sąrašą. Aš suprantu, kad tai yra sudėtingas klausimas ir yra žmonių, kuriems nepatinka apskritai tokio sąrašo mintis ir jie užsiema lobizmu prieš, e, bandydami užblokuoti šį pasiūlymą. Bet jūs suprantate, kad tai, kas šiuo metu vyksta, yra tik, tikras skandalas. Ir todėl būtina yra elgtis taip, kaip elgėmės praeitais metais, kai buvo peržiūrimos farmakologinio budrumo nuostatos. Ir tikiuosi, kad ir kitais metais mes elgsimės lygiai taip pat budriai. Dabar Joslav Nikolazič. Dėkuoju, pirmininkė. Uh, Mr. Uh, Executive Director, thank you for coming. Uh... Dėkuoju, pon vykdomajam direktoriam, kad atvyko į mūsų komitetą, tai yra puikia proga pasidalinti nuomonėmis ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs savo įžanginėje kalboje pasakėte, kad norite išsaugoti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su šiuo komitetu, kuris yra, e, vaidina esminį vadovaujamąjį vaidmenį, kai kalbame apie e, medicinos, e, apie vaistų ar medicinos produktų rizikos vertinimą ir taip toliau. Žinoma, yra susidariusi nauja situacija, emoje dirba nauji žmonės, yra nauji ryšiai palaikomi ir, ir kaip Dagmar Rokbėrent pasakė, mums reikia ir šiek tiek laiko e, susigaudyti toje naujoje situacijoje. Ir aš tikiuosi, kad e, mūsų e, darbas pastarnaus mūsų pacientų labui, Ir aš visiškai pritariu principui susijusiam su uh, tuo uh, interesų konflikto klausimu. Tam tikrose situacijose, ir man tas buvo nekarta sakoma, nes iš kai kurių valstybių atstovų aš esu girdėjęs tokius pasisakymus, kad yra tam tikrose situacijose, kuris, situacijų, kuriuose susiduria, atsiduria ekspertai. E, Tai yra, e, jie e, atsidūrė tame interesų konflikte su e, bendraudami su farma, farmacijos įmonėmis ir kitomis medicinėmis organizacijomis. Jūs minėjote jūsų ryšius su kitomis su EMOS įvairių, įvairiomis struktūromis, kurios veikia EMOS rėmose. E, kaip atrodo dabar jūsų ryšiai su e, farmacijos įmonėmis. Ir, pavyzdžiui, šeš, po šešerių e, metų e, medicinos studijų žmonės baigę šešerių metų medicinos studijas yra pakankamai skaidrios asmenybės, turi, turi, neturint, neturintys jokių interesų, kur, ir jie yra tinkami e, dirbti jūsų e, agentūroje ar jūsų agentūros vienoje ar kitoje komisijoje. Galbūt e, tokie žmonės nėra pakankamai tinkami dirbti tokį darbą, galbūt tai turėtų būti žmonės su pakankamu, pakankama patirtimi, ypač farmakologinio bundrumo srityje. Ponė Kukovičiai. In uh, lepo pozdravljen in dobrodošel, dobrodošel gospod. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poną Razį, pasveikinti čia atvykusi. Vaistai visada yra rizikingi ir todėl kyla pirmas klausimas. Kalbant apie lėtinėmis lygomis sergančius pacientus, kaip galima užtikrinti skaidrumą ir atitinkamą komunikaciją su šiais pacientais, kad jie žinotų, jog tuo atveju, jeigu vaistas turi pašalinių poveikių, kad tai yra saugu panaudoti jį e, ir jeigu yra kitokių vaistų atitinkamų, kad, būtų, kad yra saugu naudoti tuos vaistus. Taip pat, kalbant apie skaidrumą ir apie bioekvivalentų e, vaistų įvedimą. Ar jūs patvirtinate, paremėte tai, kad tie vaistai, e, visi ekspertai dalyvauja vertinant vaistų saugumą ir kad jie turi patirties e, toje srityje, kad, kad kai, kai yra įvedami į naują rinką nauji vaistai. Ačiū, Lajos Boguš. Thank you, Mr. Chairman. Uh, days... Ačiū, ponė pirmininkė. Šiuo metu Europa yra laikoma uh, E, mažiausiai ūkio, mažiausiai ūkio, vienu iš mažiausių ūkio augimų e, pasižyminčių pasaulio regionų ir e, medicinos tyrimų ir mok, medicinių mokslų tyrimų srityje. Vis dėlto mes dar galime pasigirti tam tikrų augimų. Ir mano klausimas būtų, kaipgi galėtume pasinaudoti tokio, tokio mūsų pranašumu. Uh, E, netgi galbūt ir už ES ribų. Kaipgi jūs realiai bendradarbiaujate su institucijomis e, už ES ribų? E, toliau skatindami ir, ir stiprindami tai, ką mes jau esame pasiekę ir tuo pat metu siekdami stiprinti viso pasaulio sveikatos sritį. Merci, Monsieur le Président, et bienvenue euh, à Monsieur Razi. Ačiū pirmininkė ir e, sveiki atvykę ponę Razį. Mes e, norėtume pasakyti kolegoms, kad esame labai patenkinti tuo, jog ponas Razį labai aiškiai pasakė, jog e, reikia daugiau skaidrumo. Kai kalbame apie interesų konfliktą, Akivaizdu, jog šioje srityje jūs padarėte nemažai pažangos, tačiau mane, man, mane neramina tai, kas įvyks po to. Puiku yra, kad ekspertai dabar pasirašo uh, interesų deklaracijas, tačiau kas stebi, ar jos atitinka tikrovę ir ką jūs darote, jeigu paaiškėjo, jog jie nesilaiko procedūros. Pono Dongreno uh, atveju, kuris turėjo pasikrauti, mes pastebėjome, jog mes turėjome visus duomenys, tačiau iš tikrųjų nelabai buvo aišku, kas už ką buvo atsakingas. Ir, ir tais atvejais, kai žmogus turi kažkokiu ypatingu interesu, kurie trukdo jam dirbti agentūroje ir kuris piknaudžiauja savo padėtimi, panašu, kad toks žmogus nesusilaukia jokių sankcijų. Ir Jei nebus jokių finansinių sankcijų, tuomet žmonės iš jūsų agentūros visuomet galės padėti, padėti ir, ir po to įsidarbinti farmacijos įmonėse. Toliau, mes kalbėjome apie tai, kad da, klinikinių tyrimų duomenys turėtų būti paskelbti internete. Ir mes kalbame apie skaidrumą, tai reiškia visų duomenų skaidrumą. Ir toliau, medikamentai, vaistai. Nekarta mes susidurime su uh, e, antrinių šalutinių vaistų poveikiu. Ir man kila klausimas, kiek tyrimų yra atliekama tam, kad būtų užtikrinta, jog pavangių produktų nepatektų į, į rinką. Ir kiek tyrimų reikia atlikti tam, kad šios produktus galima būtų išimti iš rinkos. Aš manau, kad reikėtų ta, elgtis aiškiau ir kad būtų aiškiai įrodyta, remintis kokiais tyrimais galima būtų išimti vaistą iš rinkos. Mes matėme, kad mes asimėm, kas vyko su pandemreksu. Ir akivaizdu, jo kartais mes gauname signalą, kad kažkas yra pavojingo, tačiau nežinome iš tikrųjų, kaip, kaip reikėtų elgtis toliau. Ir paskutinis dalykas, uh, Jūs padarėte nemažai pažangos savo agentūroje ir, ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar, ar iš tikrųjų yra tikslinga turėti darbo grupę, kurioje dirba įvairūs žmonės, parlamentarai, o taip šie parlamentarai, tie, kurie dirba šioje grupėje, yra tikrai labai uh, uh, susidomėję šio klausimo. kaip galim būtų užtikrinti, kad jų nuomonė yra atsižvelgiama, nes aš manau, kad mūsų bendradarbiavimas turėtų būti kur kas e, tampresnis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, norėčiau pasveikinti pas mus atvykusiai direktorių. Atsižvelgdami tai, ką, ką tik sakė ponė Rivazi, aš e, norėčiau taip pat paprašyti, paklausti jūsų apie tas priemonės, kurių jūs ėmėtės po to, kai išaiškėjo tam tikrai sunkumai jūsų agentūros veik, e, veikloje. Kaip yra tikrinam, tikrinamos interesų deklaracijos? Kas vyksta tuo atveju, kai uh, yra lyginamos interesų deklaracijos su, na, su interesais savo, interesų savo šalyje deklaracijomis? Jūs padarėte nemažai svarbių, įdomių žingsnių. Uh, Šiandien išgyvename sudėtingą situaciją ES ir mūsų piliečiams reikia pasitikėjimo. Ir piliečiams e, po užimtumo labiausiai rūpi sveikatos klausimai. Jūsų agentūra yra labai svarbi ir todėl ją pasitikėti yra labai svarbu, nuo to priklauso visa pasitikėjimo institucijomis pusiausvėra. Mano klausimas yra susijęs štai su kuo. Man kila klausimų dėl to, kas daroma dabar. Ir aš galiu tik taip pakartoti kolegų klausimus. Kaip jūs stebite, kaip veikia jūsų ekspertai? Kaip jūs užtikrinate, jog laikomasi taisyklių ir kad ekspertai tikrai rengia savo nuomonės laikydamėsi visų taisyklių? Ir ar jūs galite atsižvelgti į tai, jog kartais yra tyrimų, kurie prieštarauja jūsų ekspertų nuomoniai. Nes žinome, kad yra ekspertų, kurie bendradarbiauja su pramonės, pramonė ir e, yra tokių, kurie nebendradarbiauja su ją. Ir jų nuomonės gali skirtis. Ar jums netrodo, jog e, jūsų priimami sprendimai kartais gali, galėtų būti kitokie. Jei, jei tuo atveju, kad šie sprendimai yra susiję ir su sveikata, ir su finansiniais klausimais, jei jūs užsimtumėt didesnę prevenciją. Ir aš konkrečiai norėčiau jūsų paklausti, uh, Ar jūs, kaip jūs galėtumėt bendradarbiauti su kitomis agentūromis? Žinome, kad e, lygos ir susirgymai labai daug kainuoja ir mes nenorim, kad sąnaudos naudos auktų. Taigi, kaip jūs galėtumėte skatinti kuo geresnio įvairiausių patologijų prevencijų metodus, tam, kad galima būtų padidinti mūsų piliečių gyvenimo kokybę? Dėkuoju. Vielen Dank. Äh, Atsistis hat eine Kollegin Mari Piril. Labai ačiū, kita kolegė yra Mari. Kol, kitas kolega Mari Piridų. Ačiū, aš atrodo paskutinis kalbėtojas. Ir norėčiau pradėti sveikindamas čia atvykus ponai, poną Razį kuris tik tai praėjusiu metu lapkritį buvo paskirtas į šias pareigas. Ir manau, kad e, dėl šios priežasties yra labai sunku išsamei pranešti apie tokios svarbios agentūros atliktą darbą. Ponas Razis sakė, kad e, kiekvieni, e, kiekvienas vaistas turi savo riziką ir dėl to agentūros užduotis tampa sudėtingesnė. Tačiau taip pat jis pasakė, kad Europos piliečių sveikata yra labai svarbus dalykas, kad e, būtent e, e, piliečiai tuos vaistus galiausiai naudoja ir būtent tai. Tai yra EMA agentūros galimybė ir tai stengiuosi ir pasakyti. Mano kolega Kalabrijos uh, regiono vadovas, e, pirmininkas, kai aš buvau vicepirmininkas, e, taip pat ten dirba ir jis turi savo e, atitinkamą galę. Ir kolegos, kurie kalbėjo prieš mane, iš, išsakė panašią nuomonę, kaip ir aš laikausi. Aš manau, uh, kad yra tikrai labai gerai, kad e, ši agentūra e, turi daugiametę patirtį šioje srityje ir yra atsakinga už daug, didelę dalį pažangos. E, Regio, Kalabrijos regiono pirmininkas ir aš pats tarpusavėje labai daug kalbėjomės ir Ten buvo vykdoma daug tyrimų e, universitete. Na, labai atsiprašau, kad nukrypau ir, ir mm, na, tiesiog turime daug gerų e, prisiminimų tarpusavyje. Ačiū. Dėkoju. Malonu, kai kolegos prisimena ir savo asmeninę patirtį. Tai, kad jūs esate būtent tas, kuris e, visuomet buvo giriamas už savo darbą Kalabrijoje, jūs taip pat e, esate girtinas ir už darbą šiame komitete. E, taip pat norėčiau pristatyti kolegą Giuseppe Fiziko, kuris taip pat norėtų tarti žodį, kai kalbame apie ryšius su EMA. Ačiū, panė pirmininkė. Na, visi suprantate, kodėl aš taip jaud... susijaudinęs ir toks patenkintas. E, E, galėdamas čia dalyvauti šiame posėdėje. Dėkoju ir pirmininkui, ir poniai Dagmar. Aš buvau vienas iš mūsų, tėvų, mūsų bendradarbiavimo tėvų, ji buvo viena iš motinų. Ir mes buvome teisus e, diskutuodami ir kovodami už e, kamieninių lastelių medicininį naudojimą mes tiek dažnai, e, taip dažnai diskutavome šiuo klausimu ir pagaliau tos diskusijos atnešė vaisių. Ir aš labai džiaugiuosi galėdamas būti čia šiandieną. Dėkoju, pad... norėčiau padėkoti ir ponui Marijo, tu buvai puikus vicepirmininkas Kalabrijos regiono. Aš taip pat norėčiau išreikšti savo bendrą nuomonę apie uh, vykdomojo direktoriaus rasį vaidmenį. Šis vaidmuo yra tikrai sudėtingas, panas rasį susiduria su daugybė iššūkių. Jis dirba labai sudėtingą darbą. Ir aš turiu jums pasakyti, kad aš taip pat buvau vykdomajame e, e, e, šios, šios agentūros valdybos narys. Naujoji vizija reiškia ir didesnė šios agentūros darbo dinamika. Koordinavimas įvair, įvairių komitetų, darbo grupių, patarėjų grupių darbo koordinavimas yra nepaprastai svarbus ir jisai vyko iki šiol tikrai labai teisingai. Viena iš šio parlamento veik, darbo istorijos dalių ar at, punktų buvo ir DAPRI pranešimas, e, kuriame buvo aptariamas saugumo E, atsargumo principas, kuomet yra į rinką pateikiami nauji vaistai, kurie galėtų kelti pavojų mūsų piliečių sveikatai. E, e, reglamentuojančią sritį mums reikia sudaryti, kiek įmanoma, geresnės sąlygas ir kuo daugiau sąnaudų, e, kuo daugiau finansavimo skirti būtent moksliniams tyrimams šioje srityje. Ir dabar atsiradus farmakologiniam budrumui e, atsirado didesnis e, etinių principų suvokimas. Ir vis dėlto mums reikia surasti pusiausvyrą tarp poreikio e, e, turėti, sformuoti ir e, sukurti šią proaktyvę farmakologinio budrumo sistemą ir kartu poreikio sukurti naujus e, kurti naujus produktus. Taigi reikia ieškoti pusiausvyros kur, ir šią sritį kontroliuoti farmakologinio bundrumo principu. Daugelis žmonių kalba apie e, įvairių vaistų patekusių į rinką e, toksiškumą ar kitokius jų keliamus pavojus. Aš norėčiau taip pat, e, klausantis Dagmar, paminėti dar porą dalykų. Klinikiniai tyrimai. Mes jau turime tam skirtą struktūrą, tai yra Europos medicinos agentūra, kuri ir atlieka šį darbą jau daugybę metų. Kodėl jūs turėtumėte dubliuoti e, šį darbą? Aš su tuo nesutinku. Nes neišvengiamai ateityje kils įvairiausių konfliktų, kaip aš sakiau, e, jeigu, e, pavyzdžiui, vienas ekspertas pateiks savo išvadas, e, kitas ekspertas gali pateikti visiškai e, prieštaraujančias išvadas. Aš manau, kad e, čia yra labai svarbu išvengti tokių galimų konfliktų ateityje. Ir pabaigoje norėčiau pasakyti, kad esu tikras, jog Europos vaisto agentūra turėtų, yra ir toliau, e, toliau bus kontroliuojama Europos parlamento ir komisijos, e, išlaikydama savo darbo pusiausvyrą, e, išreikš ir toliau labai kompetitinga savo ekspertų išvadas mūsų visų piliečių, mūsų pacientų labui. Give... Dėkoju. Ačiū ir žiūrus už darbą e, valdybos, e, valdybos sudėtyje. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Rasi, e, kad galėtumėte atsakyti jums pateiktus klausimus. To, to note, so be... Labai ačiū. Aš pasistengsiu atsakyti labai išsamei. Pirmiausia, atsakysiu į ponios Rodberant klausimą dėl e, to, ką mes iš tiesų darome, kad patobulintume savo darbą. kad e, išspręstume sudėtingos organizacinės struktūros klausimą. Mes veikiame dviejomis kryptimis. Visų pirma, mokslas, o antra yra valdymas. Mokslinė kryptis e, tai yra komiteto E, veikla, jų patirtis. Kaip žinia, mes turime septynis komitetus ir šie komitetai E, nagrinėja skirtingus kiekvieno produkto vartojimo, e, vartojimo galiojimo laikotarpio ciklus. Mes sukūrėme mokslinę koordinacinę tarybą, kad visi komitetų pirmininkai susėdę kartu galėtų numatyti problemą ir užtikrinti viso vertinimo nuoseklumą, nes, e, kaip žinome, kartais e, vienam komitetui prireikia dirbti porą metų ties e, vienu aspektu. Mes turime užtikrinti. Tai yra, komiteto kadencija tęsiasi du, du metus, mes turime užtikrinti nuoseklumą tarp komitetų darbo. Ir antra, e, mes turime užtikrinti tinkamą valdymą. Tai yra ekspertai turėtų pateikti nuoseklesnę, išsamesnę, geriau suprantamą mokslinę nuomonę, kad visiems būtų aišku, kuo paremtas mūsų sprendimas, nes uh, komunikacija yra vienas iš pagrindinių mums kylančių sunkumų, e, kenkiančių tarpusavio pasitikėjimui. Mes jau e, turėjome 76 e, darbo grupės, jose dirbo 2300 ekspertų. Tai reiškia, kad mes E, negalėjome suderinti viso e, organizinio proceso tinkamai, negalėjome paimti visų ekspertų turimų žinių ir patirties. Todėl turime, turėjome pritaikyti atitinkamą vadybinį metodą. Mes e, vadovavomės pritaikėme OPEX operaciją, tai yra meistriškumo operacija. Uh, Tai yra, mes išanalizuojame kiekvieną atskirą procesą ir tai jau davė gerų rezultatų. Tai yra, kad tas vietas yra paskiriami žmonės arba atlaisvinami tam tikri ištekliai ir kai kurie visą tą tą dirbantis asmenys jau buvo per, perski, perkelti, paskirti į naujas pareigas, tai padėjo sutaupyti ir finansinių išteklų, išteklių. Ir darydamas išvadą turiu pasakyti, kad mm, komunikacijų technologijų sektorius yra labai sudėtingas, ten yra daug duomenų bazių, jis yra dabar reorganizuojamas ir galbūt e, skambės banaliai, tačiau e, mes jau po kelių E, mėnesių perskirstysime 3 milijonus eurų e, skirting, per skirtingas veiklas. Taigi tai yra trys pagrindiniai efektyvumo ramščiai. Man labai maloni yra vadovų reakcija, jie labai palaiko uh, naują organizacinę struktūrą. Tikiuosi atsakiau į keletą, į dalį jūsų klausimo. Ponas Dalys iškėlė skaidrumo klausimą. imtasi daug veiksmų dėl skaidrumo, tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Pirmiausia, protokolų skelbimas, taip pat posėdžio darbo tvarkių skelbimas. Mes priėmėme tokį sprendimą Prahoje per posėdį ir uh, Mes e, per artimiausią laikotarpį paskelbsime visus komitetų protokolus ir darbo tvarkės. Dėl klinikinių tyrimų duomenų jie taip pat netrukus bus paskelbti ir tai yra e, klausimas, kurį keli iš jūsų uždavė. Lapkričio 22 vyks pagrindinis e, posėdis, kur nuspręsime, kaip iš tiesų reiktų paskelbti duomenis, suteikti duomenis, užtikrinant, kad ne tik konkurentai prašo e, duomenų, tačiau ir apskritai visai visuomenė reikia šių duomenų, norint nuspręsti, suprasti, kodėl buvo priimtas toks sprendimas. Ir Aš tikiuosi, kad visi šiame procese dalyvaujantis asmenys įdės savo indėlį į šį procesą ir tikimės, kad pagrindinių duomenų paskelbimas įvyks iki šių metų pabaigos. Viena iš pagrindinių problemų yra rasti tinkamą pusiausvyrą tarp to, kas gali pasinaudoti duomenimis komerciniais tikslais, o kam jų e, reikia dėl informatumo. Dėl šių klinikinių tyrimų mes ėmėmės daug veiksmų. 2012 m. balandį mes e, paskelbėme apmastymų dokumentą apie tai, e, kokiu pagrindu priimti tyrimus atliktus už ES ribų. Tai padės gyvendinti Helsinkio deklaraciją Mes vykdysime tyrimus šioje srityje, patikrinimus šioje srityje, tačiau turiu pabrėžti, kad mūsų e, inspektoriai susiduria su ribotomis galiomis. Jie negali tiesiogiai patikrinti, kaip už ES ribų esantis pacientai dalyvavo tyrimuose. Manau, tai yra pagrindinė problema, Ir iš tiesų manau, kad mes turėsime galimybę apie tai pagalvoti, sukurti kokius nors teisės aktus, tam reglamentuoti. Well, advanced therapy is true that only one product came. Uh, Dėl pažangiosios terapijos buvo iškeltas klausimas. Tai yra vienas iš mano, e, man didžiausią susirūpinimą keliančių klausimų. Kadangi mano pirminis e, e, darbas prieš paskiriant mane vykdomuoju direktoriumi buvo būtent tyrimai šioje srityje. Ir dabar galėtume pirmąją genetinė terapija, pirmuosius atliktus bandymus e, galėtume įvertinti kaip didelę sėkmę. E, tačiau, žinoma, iškyla sunkumu priimti e, galutinius sprendimus, kuomet atliekami tokie genetiniai tyrimai po dviejų metų ciklo. Ir reikia nuspręsti, ar buvo priimtas tinkamas sprendimas, ar e, problema buvo tinkamai išspręsta. Ir e, iki šiol vertinimas buvo atliekamas remiantis visiškai kitokiu e, požiūriu, e, pavyzdžiui, statistika arba e, gyventojų skaičiaus, e, skaičiumi. Tad pozityvu yra tai, kad remiantis dabartiniais teisės aktais e, komitetas yra pasiryžęs diskutuoti tol, kol bus atrastas tinkamas sprendimas ir atverti naujus kelius e, tolesniam darbui šioje srityje. Ir manau, kad tai padės ir toliau e, skatinti pažangėją terapiją. Kitas e, e, optimizavimo elementas yra tai, kad pažvelgus į pažangiosios terapijos apimtis 85 procentai arba 250 procentų produktų, medicinos produktų yra išbandomi šiuo metu pirmosios, pirmojoje fazėje. ir mes galime numatyti, užbaigti artimiausiais metais pirmąją fazę ir e, tinkamiau, efektyviau imti naudoti tos e, produktus, e, sukurdami jų, jiems geresnę aplinką ir taikydami visiškai kitokį požiūrį negu iki šiol. Ir dėl to aš optimistiškai nusiteikęs šio klausimo atžvilgiu. Uh, Ir taip pat aš manau, kad šiuo sprendžiant šį klausimą mes pasiremsime ir pasinaudosime ir kitų ekspertų, ne tik tai mūsų agentūros ekspertų žiniomis. Tai galėtų būti chemikai ir kiti specialistai, kurie galėtų prisidėti prie kompetitingų sprendimų prieimimo šioje srityje. Galbūt kiek e, nes, nesklandžiai kalbėjau, bet e, norėjau tiesiog pažymėti, jog šioje srityje tikrai daug darome. Pone McEvan klausė dėl e, komisijų tarpusavio e, ryšių ir santykių. Mes pradėjome atsiprašau, mūsų ryšių su komisija. Mes pradėjome tokį bendradarbiavimą, jis vyksta labai sistemingai mes keičiamėmis e, nuomonėmis su generalinio direktorato vadovu ir žinau, kad mano personalas nuolat dėl įvairiausių klausimų e, bendradarbiauja su komisija. Gali iškilti ir tam tikrų sunkumų e, toliau derinant mūsų veiksmus, tačiau ateityje manau, mūsų ekspertų žinios bus e, deramai pripažįstamos ir jas atsižvelgiama, e, kuriant naujus teisės aktus. Mūsų techninis indėlis, mūsų e, įvairių reiškinių ir produktų poveikio realiam gyvenimui, realioms rinkoms vertinimas, manau, bus tinkamai pripažįstamas komisijos ir neturėsime kažkokių didesnių problemų ateityje. Pažvelgsiu, kokiu dar turiu klausimų dėl. Dėl juodojo simbolio, apie tai mes taip pat jau ilgai kalbamės. pilietinės e, visuomenės atstovų, kol kas mes neturime šiuose konsultacijose, dėl to dar dirbame. E, kiek aš žinau, liktai buvo sutarta, kad e, bus patvirtintas toks judasis simbolis, tačiau galutinį sprendimą turės priimti komisija. Tiek žinau apie dabar vykstančias diskusijas šio klausimu. dėl valstybių narių. Jūs iškėlėte vieną iš labiausiai mano susirūpinimą keliančių klausimų. Mes Turime žinoti, kad e, e, farmakologinio budrumo e, duomenys yra valdomi nacionaliniu lygmeniu. Ir tai yra, aišku, labai sudėtinga sistema. Ir vairių signalų nustatymas, jų aprašymas yra labai sudėtingas. Mes nežinome, ar yra galimybė tinkamai tik tinkamai valdyti vienu metu du signalus ir dar didesnės problemos kyla, kuomet e, atsiranda trečiasis signalas. Mes šioje srityje neturime jokios patirties, dėl to turime renktis tiems naujiems iššūkiams renkti tuos veiksmus, tačiau, kaip sakiau, jokios patirties šioje srityje dar neturime. Yra e, tinklalapyje mūsų rašoma apie tai, jog bent šimtas aktyvių e, e, vaistų elementų veikliųjų medžiagų, kurios yra E, naudojamos ir e, jas, aišku, taip pat reikia, jų naudojimą reikia kontroliuoti, tačiau, kaip sakiau, sistemos, tikros sistemos tam mes dar nesame sukūrę. Klausimas dėl ekspertų. Interesų konflikto e, klausimas. Mes mes pati sumažinome savo 4 tūkstančių ekspertų e, e, kom, būri iki 3000, taip stengdamėsi užkirsti kelią ar kiek įmanoma mažiau sumaž, labiau sumažinti e, konf, interesų konfliktų pavojų. Žinoma, reikia remtis tam tikrą interesų konfliktų nustatymo sistemą. Ir žinoma, kyla susirūpinimas, kad galbūt per trejus ar penkerius metus, e, kuomet yra e, tam tikrų interesų nesuderinamumų, e, žinoma, tai yra pernelyg ilgas laikotarpis. Mes žinome, kad pramonės atstovai įvairios farmacijos e, įmonės turi didesnių galių e, paveikti vieną ar kitą ekspertą. Aš manau, kad būtų e, protinga farmacijos įmonėms nesinaudoti ekspertų išvadomis. Tačiau tą problemą iškelti mes galime tik tai tiesiog apie tai kalbėdami, kitų kažkokių didesnių galių neturime. Ir grįžtant prie e, geresnio e, komitetų e, darbo derinimo procesų, reikia pasakyti, jog turime įvairių sričių ekspertų ir turime mokslinio koordinavimo e, taryba, kuri nustato, e, skiria tam tikrą ekspertų grupę, kuri vertina vieną ar kitą konkretų e, medicinos produktą. Taigi šie procesai taip yra lengviau valdomi, tačiau aš žinau, kad yra FDA patirtis, patirtis rodo, jog, pažiūrėjau, ši struktūra e, neturi pakankamo skaičiaus e, savo ekspertų, e, kuriais galėtų pasinaudoti. Mes tengiamės pasinaudoti vadinamojo um, saulės spindulių teisės aktu, e, tačiau nežinome, ar tai bus pakankamai veiksminga. Tačiau mums kylanti problema yra tai, kad e, turime e, vertinti tą pirmąjį dokumentą, tai yra interesų deklaracija, turime, turėdami labai ribotą kiekį informacijos. Tai yra gyvenimo prašymas ir dar pora kitų dalykų. Tad, aišku, reikia e, ieškoti kitų būdų e, nustatyti e, vieno ar kito eksperto patikimumą ir to interesų konflikto nebuvimą. Tačiau manau, kad gana neblogas, nebloga priemonė yra tas minėtasis Saulės spindulių teisės aktas. Informacijos įmonės gali šioje srityje taip pat visai neblogai su mumis bendradarbiauti. Tačiau, žinoma, tas vertinimas atliekamas e, pagal įprastą mūsų darbo tvarką. Tai nėra kažkoks vienkartinis veiksmas, e, jis, tas darbas vyksta nuolat. žinoma, įvertinti visus dokumentus, kurie yra pateikiami ir e, įvertinti jų suderinamumą su interesų deklaracija yra, aišku, mums pernelyg didelis darbas. Mes jo nepajėgus atlikti. E, visos interesų deklaracijos yra įtrauktos į sąrašą ir e, tas sąrašas yra pateiktas mūsų interneto tinklalapyje. Ir e, ten galima nuolat susipažinti su e, naujausia informacija. Pone Kukovič, jei teisingai supratau jūsų klausimą, jūs norėjote sužinoti, kaip informuoti pacientą apie E, lėtinių lygų, e, vaistų poveikį ar keliamus pavojus ir ar tie vaistai yra e, išrašomi teisingai. Ar turiu pasakyti, kad tai yra esminis klausimas, kuris netgi yra susijęs su moksliniais tyrimais, su mokslinė kompetencija. Mes E, turime ribotas galimybės sužinoti tuos dalykus iš anksto. Mes turime pirmiausia išsiaiškinti, koks yra realus vieno ar kito vaisto veikimas. Kaip iš anksto sužinoti vieno ar kito vaisto keliamus pavojus, jeigu aš teisingai supratau jūsų klausimą. E, tai yra e, tikrai sudėtingas klausimas. Iš tiesų yra sudėtinga rasti išteklių, e, spręsti šiai problemai. Mes žinome, kad e, pagyvenę žmonės ypač, ypač daug E, ypač skrandžio lygomis sergantis žmonės e, vartoja ypatingai didelį kiekį vaistų ir dėl to, aišku, būtina iš anksto žinoti, koks yra galimas tokių vaistų e, pavojus ar rizika. Ir yra dabar tam tikrų e, mokslinių e, svertų, tam tikrų priemonių, e, taip pat ir genetinės medicinos teikiamų priemonių, kurios padėtų nustatyti pakankamai iš anksto vieno ar kito vaisto ar įvairių vaistų sąveikos poveikį. Aišku, bet kokia informacija, nauja informacija, kuri atsirastų e, mūsų akiratyje, jinai visuomet būtų naudinga siekiant e, sužinoti kiek įmanoma daugiau e, apie vieną ar kitą vaistą ir jo poveikį. Ponas Pokos, jei teisingai ištariau su vardą, iškėlė klausimą dėl mūsų veiksmų tarptautinių lygmenių. Pagrindinė problema, kurią norėčiau paminėti, yra mūsų e, inspektavimo pajėgumų didinimas. Galbūt kalbėsiu nuobodžiai, tačiau nuolat turiu kartoti e, savo patirtį, kai dirbau Italijoje, buvau nusiuntęs tenai e, savo ekspertų grupę. Mano komanda, mano agentūros komanda ėmėsi darbo e, šioje šalyje, o FDA savo ruoštų nustojo dirbti, užbaigė savo darbą. Tačiau mūsų bendradarbiavimas e, vidinių struktūrinių, vidin, vid, savo viduje, tarp struktūrų, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis yra esminis e, mūsų darbo sėkmės garantas. Mes turime sudarę įvairiausius susitarimo memorandumus ir e, kitus e, susitarimus su įvairiomis organizacijomis ir institucijomis, e, naudojamas viso, visais, visomis turimomis priemonėmis ir taip pat naudojamis ir tomis, kurias yra pateikusi kurias mums suteikė komisija. Taip pat bendradarbiaujame su jungtinėmis valstijomis. Mes e, e, e, turėjome tam tikrų problemų su blogai dirbančiais vaistų fabrikais Junktinėse valstijose, į kurias reagavome labai greitai, bendradarbiaujami su Junktinių valstijų institucijomis. Taigi tai yra geras pavyzdys e, mūsų bendradarbiavimo e, tarptautinių lygmenių. Aš tikiuosi, kad atsakiau į visus tiesiog ir netiesiogiai iškeltus klausimus. Atsiprašau, jeigu į ką nors nesureagavau. Tačiau vienas man asmeniškai ypač įdomus jūsų iškeltas aspektas yra. Uh, susijęs su klinikiniais tyrimais ir su jų pateikimo išvadomis. Jūs e, sakote, jog tai yra labai svarbu mūsų e, piliečių, e, mūsų piliečiams, dėl to žinoma, aš su tuo sutinku, mes pateiksime savo ataskaitą 27 spalio. E, pateiksime visą turimą mūsų informaciją, visus duomenys, jie bus e, prieinami visiems suinteresuotiems asmenims ir institucijoms. Taip pat kolega klausė, e, ar greičiau išreiškė susirūpinimą dėl to, kaip kaip būtų tuo atveju, jeigu vienas ar kitas medicinos produktas būtų e, vėl e, išimamas iš rinkos ir ar tai e, būtų paskelbta viešai. Kiek aš žinau, tokį dalyką e, nurodo teisės aktai ir kiekvienoje valstybėje narėje. E, Kiekvieno, visose valstybėse narėse iš rinkos išimami e, vaistai ar medicinos produktai turi būti e, paskelbti, apie tai turi būti pranešta viešai. Norėčiau padėkoti ponui Perilui ir profesoriui Stikofą iš e, bendradarbiavimą praeitie ir tikiuosi jūsų nenuvilti ateityje. Tikiuosi, kad nieko nepraleidau atsakydamas į jūsų klausimus. E, žinoma, jeigu jūs e, pageidausite, daugiau informacijos jums galėsime atsiųsti. Herr Rase, ich glaube, Sie haben nichts vergessen. So Na, Tikiuosi, kad nieko nepamiršau ir tikiuosi, kad her, ponas Razi atsakė į visus klausimus, tikrai padarėte įspūdį, turint omeny, kad jūs tik tai nuo lapkričio mėnesio dirbate šiuose pareigose. Noriu palinkėti jums visokio pasiekmės ir padėkoti už tai, kad čia atėjote ir e, už emos pasiūlymą kolegoms. Ir e, taip pat. E, kalbant apie pranešėjus e, iš Europos parlamento, e, na ir apie apskritai Europos parlamentą, e, kad jums yra visada atviros duris į parlamentą, jeigu tik tai norite čia atvykti. Na ir taip pat norėtume, kad mūsų agentūrose dirbtų kiek įmanoma geriausi ekspertai, norime to jums ir palinkėti, kad jie dirbtų mums geram tikslui, kad tinkamai būtų įgyvendinami teisės aktai ir kontroliuojami. Ir E, taip pat e, svarbu, kad būtų išlaikyta pusiausvėra tarp interesų konfliktų ir tarp to, kad ten dirbtų patys geriausi ekspertai. Kaip jau sakiau, skaidrumas yra svarbus dalykas, tačiau e, taip pat už to skaidrumo slypi nematomi dalykai, taigi reikia iš tikrųjų nepamiršti ir to dalyko, kai reikalaujame skaidrumo, kai ateityje praktikoje e, reikia tuo vadovautis ir naudotis. Dar kartą noriu Jums padėkoti nuoširdžiai ir palinkėti kartu su visais Jums visokio pasiekmės, e, tiek ir mano kolegų ir kolegų iš valdybos e, vardu. Taigi sėkmės tolesime darbe ir toliau palaikysime kontaktus. Ačiū. So, jetzt kommen wir zum Tagesordnung. Dabar pereiname prie kito mūsų darbotvarkės klausimo, ketvirtojo, tai yra sveikatos apsauga, žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančios radioaktyvios medžiagos. Ir kaip pranešėja turime Mišelį Rivazy ir matome, kad dabar jau atėjo laikas jai pakalbėti apie šitą pranešimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbame apie pranešimą, kuris yra rengiamas e, Reaguojant į pasiūlymą dėl tarybos direktyvos, kuria nustatome plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimą susijęs su žmonėmis, e, žmonėms vartotis, kai ir tame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis. Tai yra aktualus klausimas. Ir kalbėsime apie radioaktyvių medžiagų koncentracijos lygį geriamame vandenyje. Pirmiausia, su kokiais kitais teisės aktais bus susijęs šis dokumentas? Jei pažvelgsime komisijos pasiūlymą, jums tikriausiai yra žinoma, kad mes turime uh, 96 metų geriamo vandens direktyvą, kurioje yra uh, uh, išdėstytos, uh, kurioje yra reglamentuojamos cheminės, uh, cheminės medžiagos. Komisija nori dabar remtis Euroatomo sutartimi ir problema kyla labai aktuali. Uh, nes tai reiškia, kad tuomet, kai bus nustatomas cheminių medžiagų normos, tai yra susiję su, tai bus sutraukta į sveikatą reglamentuojančios teisės aktus, o, o radioaktyviosios medžiagos bus reglamentuojamas kitaip ir, tai, ir e, tuomet mes negalėsime dalyvauti e, teisėkuros procese. Aš manau, kad radioaktyviųjų medžiagų skirsnis turėtų būti pridėtas prie 98 metų direktyvos. Visos radioaktyviųjų medžiagų normos turėtų būti traktuojamos, reglamentuojamos pagal geriamojo vandens kokybės nuostatas. Vakar vyko šešėlinių pranešėjų e, susitikimas ir visos frakcijos pritarė tam, kad būtų pakeistas teisinės pagrindas. Tai yra pirmasis dalykas. Antras dalykas, kurį noriu pasakyti, yra susijęs štai su kuo. Jūs pamatysite, e, kad komisijos e, e, pasiūlyme yra išskirta dirbtinė ir antropogeninė taršta. Jums tikriausiai žinoma, kad yra gamtinė ir antropogeninė tarša. Yra reglamentas, kuris labai aiškiai pasako, kad tam tikrais atvejais kad negalima, kad gam, gamtinė, gamtinis užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis geriamame vandenyje negali būti didesnės nei tam tikras lygis, o, o dirbtiniai radiacijai apšitas e, skiriamas yra e, nusatomas kitas lygis. Komisija nori traktuotis šios e, du apšitos, dvi apšitos kategorijos kartu, o aš manau, kad jas reikia atskirti. Turi būti labai atskirai nustatytos gamtinės apštos normos ir gamtinio užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis ir antropogeninės taršos radioaktyviosiomis medžiagomis normos. Ir tam tikrais atvejais mes žinome, kad nes tai pasakyta komisijos pasiūlyme, kad e, kartais geriamame vandenyje užterštumas brandolinėmis e, medžiagomis gali sudaryti 0,01 milisiverto. Tačiau tai ne visuomet pasiteisina. Aš skiriu atskirti gamtinę taršą, kuriai būtų taikomas 0,1 milisiverto ir antropogeninę taršą ir ją nustatyti kitą, kitą normą. Nes jeigu mes randame radioaktyvesias medžiagas vandenyje, pažiūrėjau, kobaltą, mes žinome, jog a, a, iš brandolinio ob objekto a, į, o į gamtą pateko tam tikros radioaktyviosios medžiagos ir mes reikia atlikti tyrimą. Aš galiu Jums pasakyti, kad uh, Man yra tekę dalyvauti viename tyrime, kai buvo aptiktos radioaktyvisios medžiagos ir paaiškėjo, jog tai jos pateko į, į orą dėl ligoninės veiklos, o ne dėl, ne, ne dėl kitų priežasčių. Taigi todėl labai yra svarbu atskirti gamtinę ir uh, dirbtinę taršą. Trečias dalykas tai yra štai koks. Šios normos nustatomos yra kam? Jei pažvelgsite komisijos pasiūlymą, pamatysite, jog normos yra skirtos suaugusiam asmeniui. Kai kalbame apie vandenį, žinome, jog vandų, vandenį geria ne tik suaugusie ir vaikai, ir, ir kūdikiai, ir vaikai, ir suaugusie. Radiacinės saugos principas yra pirmiausia apsaugoti pažeidžiamiausias visuomenės grupės, o komisijos siūlomos normos man netinka. Ir aš nustatau papildomų normų rinkinį, kuris turėtų būti taikomas pažeidžiamiausiams grupėms. Jei šios normos yra skirtos vaikui iki vienerių metų ar žindančiai moteriai, šios normos turėtų tikti ir suaugusiam asmeniui. Ir keista tai, kad komisija taip pat e, mano, kad kai nustatomos normos, būtin, būtina jas nustatyti atskirai kiekvienai amžiaus grupiai. Bet pagalvokime, kai mes kalbame apie gerimą į vandenį, ar tai yra tikslinga? Ir paskutinis dalykas tai yra tai, kad teršėjas turėtų mokėti. Jei mes randame antropogeninės taršos, šal, e, antropogeninės kilmės e, tarš, e, e, užterštumą vandenyje, tuomet teršėjas ir turėtų mokėti už visus tyrimus. Ne mokesčių mokėti už tai turėtų mokėti. Ir paskutinis dalykas tai yra kontrolės stiprinimas. Yra pasakyta, pavyzdžiui, pasiūlyme, kad jie regione, kuriame atliekamas tyrimas, nėra brandolinio objekto, tuomet nėra, nėra jokio reikalo atlikinėti radiologinį tyrimą. O aš manau, kad reikia kaip tik atvirkščiai elgtis. Aš manau, kad kai mes, kai mes e, norime apsaugoti gerimą į vandenį, turime pasirūpinti ir cheminę e, sudėtimi, lygiai taip pat gerai kaip ir, kaip ir, kaip ir visomis kitomis savybėmis. Ir aš manau, kad e, jei e, mes, mes turėtume pradėti nuo griežtesnės e, priežiūros. Negalima teikti, jog jį nesant taršos šaltinio negalima atlikti radiologinio tyrimo. Ne, aš manau, kad turi būti kitaip. Taigi, aš manau, jog mes galime laikytis Lisabonos uh, sutarties, jeigu jeigu ir tuomet mums bus ta, mes galėsime taip dalyvauti teisėkuros procese, nes pagal Euratomą sutartį mes negalėsime tarti, uh, atlikti jokio vaidmens. And Ačiū už šitą temą. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniam pranešėjai, šešėliniam pranešėjui kolegai e, Mikolašik. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad Mes e, labai gerai e, papusėdžiavome su ponė Rivazi, su pranešėja ir mes radome bendrą nuomonę daugeliu klausimų, tačiau ne visais. Tačiau kalbant apie pagrindinius principus, mes e, radome bendrą sutarimą. Aš tam pritariu, taip pat ir mano frakcija tai tam pritarė. Svarbu, kad mes pakeistume pagrindinę, pagrindinės taisyklės. Taip pat pagrindinį reglamentą. Labai svarbu užtikrinti taisyklės ir normas geriamam vandenį, kurį vartoja ir vaikai. Ir Europos parlamentas turi galimybę dabar dėl to apsispręsti. Taip pat kalbame apie 101 ir 119 straipsnį. Svarbu dėl jų priimti bendrą sprendimą. Taip pat svarbu apspręsti tam tikras techninės detalės, nes e, reikia įtraukti tam tikrų naujų dalykų. Pavyzdžiui, rodono e, dujos, tai yra e, medžiaga, kuri naudojama buteliams užpildyti. Mes norėtume įvesti tam tikrus pakeitimus šioje srityje, remdamiesi pasiūlymais dėl pakeitimų pasiūlymais. Taip pat yra e, klausimas neįspręstas, tai yra vaikams ir suaugusiems nustatytos normos. Tai yra e, vanduo iš, iš e, čiaupo, kurį galima būtų vartoti vaikams maitinti. Svarbu, kad nebūtų rizikinga e, naudoti šitą vandenį, kad šiame geriamame vandenyje nebūtų viršytų jodo ir, ir radio, radioaktyvųjų medžiagų kiekis. Mes turime numatyti, e, racionalų lygmenį šioms medžiagoms geriamame vandenyje. Taip pat aš tikiuosi, kad mes produktyviai e, padiskutuosime ši, šiomis temomis. Kolegė, e, kolegė Ryvazi pritarė man, kad labai svarbu, jog ekspertai papusėdžiautų šio klausimu. Svarbu, kad e, dalyvautų ne tik mūsų ekspertai, bet ir medikai kurie galėtų mums padėti e, pateikti informacijos apie sveikatos aspektus, kaip, e, pavyzdžiui, kokią įtaką šitos medžiagos gali turėti vaikų sveikatai. Tad mes pritarsime tokiam procesui ir Taip pat žinome, kad e, laiko prasme labai svarbu nustatyti kada bus įgyvendinti šitie pakeitimai. Šiame pranešime taip pat yra numatyti, numatytas e, tam tikras laikotarpis, terminas pakeitimams. Ir mes taip pat pritarėme tam principui, kad teršėjas turi mokėti už taršą, taip pat turime užtikrinti ir kontrolės mechanizmą. Kontrolė turi būti labai griežta. Labai ačiū. Dėkoju. Dabar e, šešėlinė pranešėja iš socialistų frakcijos. Thank you, Mr. Chairman. Šešėlinis pranešėjas Bermesku. Uh. Dėkuoju, ponė Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją, ponę Rivazy, už puikiai parengtą dokumentą. Šis pranešimas yra gerai parengtas, jo struktūra yra labai tinkama Ir jame aiškiai pasakyta, jog radioaktyvesias medžiagas reikia prižiūrėti ir kontroliuoti kur kas griežčiau, ypač tuomet, kai kalbame apie šių medžiagų koncentraciją geriamajame vandenyje. Iš tikrųjų, tam, kad turėtume didesnį teisinį aiškumą ir nuseklumą geriamojo vandens reglamentavimo srityje, turėtume, laikyti, turėtume šiam dokumentui taikyti kaip teisinį pagrindą Lisabono sutartį. Taip pat džiaugiuosi, kad pranešime kalbama, jog būtina skirti įvairius taršos šaltinius. Reikia skirti gamtinę ir antropogeninę taršą. Taip pat pritariu pasiūlymui išskirti kritinės e, pažeidžiamiausių asmenų grupės. Antras dalykas, yra, e, ir aš pateiksiu jų pakeitimus, tai yra skaidrumas ir vartotojų apsauga. Vartotojų apsauga yra itin man svarbus klausimas. Manau, kad vartotojai turėtų gauti visą jiems reikalingą informaciją apie radioaktyvesias medžiagas esančias e, visur, ne tik geriamajame vandenyje. Po įvykių Japonijoje, po Fukushimos e, e, tragedijos, mes turėtume parengti radioaktyvesias radiacinės saugos taisyklės e, ir jos turėtų būti prieinamos mūsų vartotojams. Be to, manau, kad mums reikia taip pat įsteigti ir informacinį centrą, kurį galėtų piliečiai kreiptis. Tuo atveju, jeigu, jeigu jiems kils įtarimas, jog kažkur, iš kažkur sklinda radiologinė tarša. Toliau, radiologinė stebėsina. Čia aš manau, kad mes turėtume parengti e, gairės valstybėms nariams. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra tai, kad mes turėtume leisti valstybėms narėms netakyti šios direktyvos dviejus metus. Per šios dviejus metus valstybės narės galėtų atitinkamai pakoreguoti savo ir atnaujinti laboratorijų įrangą ir tinkamai pasirengti šio dokumento įgyvendinimui. Dėkoju, dabar sutikiu žodį ponui Panajotovui. Jis yra Aldė frakcijos šiandien pranešėjas, jo nėra salėje. Na kągi. Taip. E. Ponas Seiba. E, metų parlamento narys. Norėčiau jūs to, to pasveikinti. Ach, e, danke natürlich an die äh, Kollegen. Ačiū ir dėkoju kolegoms, kurie už mane balsavo. Uh, norėčiau pabrėžti, kad čia Envi komitete e, vyko labai puikus bendradarbiavimas tarp visų frakcijų ir tokia ta trumpa mano kalba. Aš e, noriu pabrėžti, kad mūsų komitetas tikrai labai puikus, labai gerai dirbantis. Koleg... Pereikime prie temos. Kolegė Rivazy pateikė tikrai puikų pranešimą. Praktiškai visiems turinio aspektams pritariu, ypač jos išreikštą kritiką dėl teisės, pasirink, teisės pagrindo pasirinkimo. Aš visiškai jai pritariu. Manau, kad komisija um, pas, padarė mėginimą mėg, mėg, um, nustumti parlamentą į šalį ir savo veiksmais kurie susijęs su darbo kontrolė, ne, netitinka mūsų reikalavimų, jinai visiškai ėmė žiūrėti pro pirštus į mūsų lūkesčius ir reikalavimus. Ir dabar žvelgdamas į e, t, e, užterštumo klausimą ir radiacijos rūšis ir kalbėdamas apie e, vandenyje e, pasteikiančias radiacinės medžiagas ir apie tai, kokios, e, kaip. E, kaip, su, kaip reikėtų kontroliuoti tų medžiagų pateikimą ir mes e, turėtume užtikrinti didesnį e, mūsų piliečių apsaugą, sveikatos apsaugą žmonėms, žmonių sveikatai. E, tai yra nepaprastai svarbus dalykas, tačiau kol kas valstybėse narėse tai, tais, ta kontrolė yra vykdoma labai labai nepakankamai tikrai blogai ir mes, Europos parlamentas, e, turime reikalauti užtikrinti didesnę e, mūsų žmonių apsaugą. Taigi teisės akt, e, pagrindą būtina pakeisti, reikia sugrįžti prie 192, kaip ir geriamojo vandens direktyvoje nustatyta. Komisijos pateiktas teisės pagrindo pakeitimo pagrindimas yra visiškai nesuprantamas. Ir man atrodo, nesvarbu, kokio pobūdžio yra ta radiacija, ar jinai dirbtinė, ar antropogeninės kirmės, tai nėra tiek esminga, nėra taip svarbu, tačiau galbūt pranešėjai yra teisi, stengdamas jas e, išskirti, kad išsiaiškintų, kokios priežastys tokios radiacijos ir kaip nuo jos būtų galima deramai apsis, apsaugoti. Ir Mikalašek teisingai pasakė, kad mums reikia atsižvelgti į ypač pažeidžiamas visuomenės grupės. Tai yra, e, E, jeigu yra e, e, kalbam apie geriamą į vandenį, kurio vartojimas yra neišvengiamas, kurį mes visi turime gerti, ypač kai kalbame apie pažeidžiamas grupės, kaip nėšios moterys, žindančios moterys, vaikai, tuomet, aišku, rodikliai turi būti ir normos turi būti nustatytos minimalios, kurios būtų tinkamos ir tokioms pažeidžiamoms grupėms ir savaime, aišku, tuomet ir suaugusiems žmonėms. Taip pat aš norėčiau pabrėžti, kad mes turime e, pasiremti prioritetinių e, medžiagų, radiacinių medžiagų e, kontrolės sąrašų, kuris yra nustatytas, jau yra nustatytas ir nepasiduoti valstybių narių spaudimui, jeigu jos mano, kad vienas ar kitas, vienos ar kitos medžiagos koncentracijų dydis yra per didelis ar panašiai, mes neturėtume klausyti valstybių narių, turime elgtis labai atsakingai ir parlamentas turi čia parodyti didelį, e, didelį užsispyrimą. Merci, monsieur le président, mon intervention. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš kalbėsiu gan trumpai. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją, nes šis pranešimas yra aukštos kokybės ir aš galiu viskam pritarti. Aš manau, kad šis klausimas yra labai svarbus ir e, gėrimų ir ypač gerimo vandens kokybė ir gerimo vandens apsauga nuo radioaktyvių medžiagų yra labai aktuali tema ir aš manau, kad šis pranešimas tikrai žengia teisinga linkme. Aš nesu šešėlinė pranešėja. Aš savo frakcijoje pasisakysiu už šį pranešimą ir parakinsiu kolegas taip pat jį paremti. Uh, Vielen Dank, Frau Kollegin. Und als nächstes spricht. Ačiū kolegiai. Toliau kalbės kolegė Merkis. Dank u wel, voorzitter. Uh, uh, dank aan de, aan de rapporteur. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už labai gerą dokumentą, kurio pagrindu mes galime toliau sėkmingai dirbti tam, kad bendromis jėgomis galėtume paremti pranešėjos pastangas pagerinti gerimą vandens kokybę. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl teisinio pagrindo. Aš pritariu pranešėjos pasiūlymui šiuo klausimu. Aš manau, kad, kad negalima e, remtis Euratomo sutartimi ir parlamentui turi būti suteiktas atitinkamas vaidmuo. vaidmuo teisėkuros procese. Kai kalbame apie gruntinio vandens ir geriamojo vandens kokybę, suprantame, kad tai labai svarbus klausimas ir kad privalu šį vandenį apsaugoti nuo e, radiologinio užtirštumo. Kaip ir nuo e, kitų taršos formų. Džiaugiuosi, kad antrajame komisijos tekste paminėtos yra radono dujos. Ir kalbama taip pat apie e, buteliuose esantį vandenį. Džiugiuosi, kad kalbama ir maisto pramonė vartojama vandenį. Pranešėja pasakė ir aš jai visiškai pritariu, jog labai svarbu yra kalbėti ne vien apie suaugusiems skirtas normas, bet ir apie tas normas, kurios galėtų būti skiriamos pažeidžiamiausiams visuomenės asmenims, pavyzdžiui, vaikams. Uh, Toliau labai svarbu yra uh, užtikrinti, jog priešai galėtų pranešti apie tai, jog kažkas, kažku, iš kažkur sklinda tarša. Ir valstybės narės turėtų turėti galimybę tinkamai su į tai sureaguoti ir, tink, ir imtis tinkamų priemonių. Envi komiteto pranešėja ir šešėliniai pranešėjai. Ir šešėliniai pranešėjai įtrei komitete uh, sutarė ir žengė tuo pačiu keliu. Dabar norėčiau suteikti komisijos e, atstovui Augustin Jansens, tai yra radiacinės saugos e, skyriaus vadovas. Thank you, Mr. Chairman. So first of all, the Commission appreciates. Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausia, komisija džiaugiasi, kad rengiant šį pranešimą mes galėjome nemažai bendradarbiauti, nemažai bendrauti su pranešėja. Mes vis dar vertiname pateiktus pakeitimus. Svarbiausia problema tai yra teisinės pagrindas. Pranešėjai siūlo taikyti Lisabono sutartį, o, o ne Euratomo sutartį. Apie tai kalbama daugelėje pakeitimų, kurie skirti tiek konstatuojamoje daliai, tiek pagrindiniam e, siūlymo e, tekstui. Pranešėja daro nuorodą į belet praneš, e, pranešimą, bet tas pranešimas e, buvo kur kas platesnės apimties nei e, šis, ši, šio dokumento naujojo redakcija. Teisės reikalų komitetas parengė pranešimą, bet jame išsakė tik tai rekomendaciją. Jis neišsakė aiškios teisinės nuostatos nuomonės. Toliau komisija yra įsitikinusi, jog Euratomo sutarties trečiasis skirsnis sveikata ir sauga yra būtent tas skirsnis, kuris turėtų būti taikomas visiems klausimams, kurie yra susiję su uh, ionizuojančios spinduliuotės ar reduktyvių medžiagų daroma žala sveikatai. Pranešėja taip pat nori, kad uh, būtų taip pat e, išbrauktos visos nuorodos į Euratomo sutartį. Apie tai kalbam ketvirtajame ir šešioliktame e, komitete. Ir įtrės komiteto nuomonė, kurį rengia ponia Merkės, taip pat tai yra paminėta. Tačiau mes manome, kad taip bus sumažintas apsaugos lygis. taikomas principas yra e, šiuo metu toks, kad nebūtinai pasiekti nurodytos e, e, taršos lygio. Toliau pranešėjai siūlo atskirti antropogeninės ir kilmės ir gamtinės kilmės radionuklidus. Tačiau mes šiuo metu nei remdamiesi komisijos garimės, nei, nei radio, radiacinės saugos standartais negalime to padaryti. Ir e, pranešėjas siūlo ženkliai sumažinti e, dirbtinės e, apšvitos normą. Bet iš esmės ši direktyva yra skirta visiškai kitiems dalykams. Mes nenorime kontroliuoti ligoninių ar brandolinių objektų sukeliamą taršą. Mes norime nustatyti tik tai geriamojo vandens normas. radiacinė e, sauga reglamentuojama pagal Euratomo sudarties 25 straipsnį ir 25-38 straipsnius. Ir todėl mes negalime pritarti pranešimams, kuriuose yra paminėti e, šie pranešėjus pasiūlymai. Be to, pranešėja savo pakeitimuose siūlo kai kurias mintis, kurios viršyje 98 metų direktyvos e, e, taikymos sritį. Tai yra susiję ir su e, informacijos teikimu, ir su teršėjas moka principu, ir su techniniais kai kuriais reikalavimais, kurie yra siūlomi šiame pranešime. Toliau nesigilindamas į detalės, nekomentuodamas atskirų pakeitimų, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kas turė, kam turėtų būti nustatomos e, etaloninės indikacinės dozės. Mes manome, kad tai turėtų būti suaugęs žmogus. Šioje direktyvoje mes tiesiog nustatome indikacinius parametrus kurie gali būti taikomi e, geriamajam vandeniu, tuomet, kai iškyla tam tikrų problemų. Iš tikrųjų, kai kurie gamtinės kilmės radionuklidai kelia didesnę grėsmę vaikams nei suaugusiems. Tačiau kartu reikia pasakyti, jog žala daroma e, žmogus sveikatai tik tuomet, jei jis uh, visą savo gyvenimą patiria tokią didesnę apšvitos dozę. Ir todėl mes manome, kad panašių pasiūlymai šiuo klausimu nėra labai tinkami. Toliau, ponė Rivazė reikalauja, kad būtų sustiprinta kontrolės sistema, kad būtų taip pat tikrinamos ir e, kitų cheminių medžiagų vertės. Ir mes jau e, esame pasakę kitose teisės aktuose ir Ratomos sutarties 35-36 straipsnėje yra nurodyta, jog mes atsižvelgiame, mes matuojame radioaktyvių medžiagų koncentraciją tiek uh, vandens telkinių vandenyje, tiek ore, tiek geriamame vandenyje. Ir mes manome, kad mes turime pakankamą pagrindą teikti, jog šiuo metu mums nereikia dar kartą uh, tikrinti ar vanden, gerimo vandens šaltinis yra užtirštas ar ne. Tuo atveju be, ne, be abejo, jeigu e, nesama informacijos apie tai, jog kažkur yra taršos šaltinis. Dėkuoju, panė pirmininkė. Jansens, o jas Labai ačiū. Ir dabar norėčiau suteikti žodį galiausiai pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti savo kolegoms už tai, kad jie parėmė pagrindinę šio pranešimo mintis. Aš manau, kad mes praktiškai vienbalsiai manome, jog reikia teisti teisinį pagrindą ir apgailėstauju, kad komisija visiškai to nenori daryti. Jums leidus, norėčiau štai ką pasakyti. Jūs sakote, kad Euratomo sutartis nustato griežtesnės normas, tačiau kai mes įsigiliname į detalės, paaiškėjo, jog tai yra kitaip ir galiu pateikti Jums kelis pavyzdžius. Visiškai yra neįsivaizduojama, kad 90 metų geriamo vandens direktyvoje, kurioje nustatomos cheminės medžiagų e, normos, yra kalbama ir apie metaną, ir apie karcerogeninės medžiagas. Ir kad mes negalėsime pagal šią direktyvą taip pat e, reglamentuoti ir radioaktyvių medžiagų, tikrai ir, yra visiška nesąmonė. Aš nenoriu dabar gilintis į detalės, bet e, ta, jūs sakote, kad ši sutartis yra griežtesnė, tačiau kartu visos pateiktos normos yra skirtos suaugusiam, o jūsgi pats žinote, kad tam tikri e, kad, kad tam tikros radioaktyviosios medžiagos pirmiausia kenkia vaikams. Įsivaizduokite, kad uh, geriamas vanduo bus užterštas, vaikas jo išgers ir po to jis turės gyventi su, su to, uh, tos taršos pasiekmėmis visą savo gyvenimą. Mes žinome po Černobilio uh, avarijos, kad yra trumpalaikis poveikis ir ilgalaikis uh, uh, apšvitos poveikis. Jūs sakote, kad mums reikia pirmiausia, turi surinkti visą reikiamą informaciją, bet aš net negaliu patikėti tuo, apie ką jūs kalbate. Mes žinome, kad užtenka tik tai vienos katastrofos, tam, kad mes suvoktume, jog geriamas vanduo bus užterštas net 20 metų. Bet anksčiau niekas to nežinojo. Ir žinome, kad pra, kai kurie pramonės objektai taip pat taršia uh, e, vandenį tai ir niekas apie tai nieko nežinojo. Aš manau, kad mes, kai mes kalbame apie gerimą vandens kokybę, turime vertinti užterštumą visomis įmanomomis medžiagomis. Taigi mes čia visi kartu sutelkę jėgas bandome jūs įtikinti, jog reikia pakeisti teisinį pagrindą. Ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime jūs įtikinti, jog jūsų uh, pasiūlymas neužtikrins deramo apsaugo, vartotojų apsaugos lygio. Und... Labai ačiū. Ir numatyta, kad mes lapkričio 20 e, iki lapkričio 20 turime pateikti pakeitimus e, ir e, mes turime apsispręsti, ar mes keisime e, teisinę bazę. Mes turime laukti teisės komiteto nuomonės ir e, maždaug yra nustatyta, kad sausio 23 čia aplinkos komitete turėtume balsuoti dėl šitos nuomonės ir ir kovo mėnesį per plenarinę, posėdį, per plenarinę sesiją turėtų būti diskutuojama dėl pakeitimų. Tai yra tik tai preliminarus planas. Na, dėkoju už diskusiją ir, ir įdomias nuomonės. Ir dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo, penktojo. Tai yra priemonių reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainas ir šių vaistų įtraukimą į valstybinių sveikatos draudimo sistemų taikymo sritį skaidrumas. Ir e, čia turime pranešėję mūsų komiteto narę Parvanova. Ir pirmiausia, noriu suteikti žodį jai. Thank you, President. Uh, first of all, I would like to start by welcoming the Commission's proposal. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už pateiktą pasiūlymą dėl nustatytų e, naujų sąlygų farmacijos e, rinkoms. Ir taip pat e, nustatyti e, nuostatą, e, nustatyti taisyklės, pagal kurias kompetitingos institucijos e, atliktų e, atitinkamą e, e, vaistų kainų nustatymą ir kompensavimą. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, koks yra mano pranešimo, koks yra turinys, kokie punktai įeina į mano pranešimą kokie, ir kas neįeina į mano pranešimą. Mes kalbame apie žmonėms skirtų vaistų kainas ir tų vaistų įtraukimą į valstybinių sveikatos draudimo sistemų taikymos rytį, bet nekalbame apie uh, sprendimą dėl um, statytų, jau nustatytų vaistų kainų ir, dėl, ir kainų nustatymo priimamų sprendimų, kuriuos priima, na, priima valstybės narės. Taip pat dėl. E, e, e Tokių vaistų sąrašų įtraukimo į bendrą Europos viešąjį sąrašą kadangi e, to, e, vaistams Europoje neegzistuoja, neegzistuoja bendra vaistų e, rinka, vidaus rinka. Ir taip pat mes nekalbėme apie tuos dalykus, kuriuos jau reglamentuoja atskiri ES teisės aktai, kaip, pažiūrėjau, farmakologinio budrumo teisės aktai. Ir taip pat apie tokių vaistų ilgalaikį ar trumpalaikį poveikį. Tai kad mes kalbame apie reikalavimus ir procedūras siekiant užtikrinti kompetitingų institucijų primamų e, sprendimų dėl kainų ir kompensavimo, e, e, skaidrumą ir taip pat nuoseklumą, taip pat skatinti mokslinius tyrimus, e, pateikiant naujosius e, e, vaistus į rinkas, ypač generinius vaistus, ir taip pat stengtis užtikrinti geriausią kainos ir kokybės santyki visiems pacientams ES. Ir mes kalbame apie požiūrį, kuris, yra, kuris remia pacientų e, e, gerovę, remia, grindžiamas pacientų gerovę, siekiama paciento gerovės, o ne pramonės e, gerovės. Taigi, kai kalbame apie sprendimų prieimimo procesus, mes kalbame ne tik apie procedūrų skaidrumą, bet ir apie sprendimų prieimimo skaidrumą. 13, 20, 23, 80, 81, 88 pakeitimai taip pat skaiturumas, užtik, kalbant apie e, kainų ir kompensavimo, e, kainų nustatymą ir, vaist, ir e, kompensacijų nustatymą. Taip pat mes raginame kompetitingas institucijas atskleisti ekspertų, kurie yra jų sprendimus priimančių institucijų nariai, pavardės ir interesų deklaracijas. Tam skirta yra visa eilė įvairių pakeitimų pasiūlymų. Taip pat e, e, kalbame apie tai, kad e, tokios interesų deklaracijos jūs atskleidimas, pateikimas yra nepaprastai svarbus siekiant užtikrinti skaidrumą, principingumą, nepriklausomumą, sustiprinti pasitikėjimą atsakingom nacionaliniam institucijom. Taip pat pritariu E, pritariu išimčiai, kuri yra taikoma, kalbant apie e, konkretų medicinos e, vaistų direktyvos straipsnio taikymą. Čia nenorime apie jį kalbėti šiame pranešime. Mes taip pat kalbame apie stebėsenos procesus, procedūras, kurios turėtų būti taikomos savanoriškiams subjektų sustarimams E, kai kalbame apie generinius vaistus ir tiem generiniam vaistams jų, gal, e, jų galiojimo laikotarpio nustatymus. E, ketvirtas ir keturioliktas pakeitimo pasiūlymai pritarėme komisijai E, kuri e, e, pasiūlė diferencijuotus vaistų kainų nustatymo ir kompensavimo grafikus, kur suteikti pratestą grafiką toms valstybėms narėms, kurios naudoja sveikatos technologijų vertinimą kaip dalį savo sprendimų prieimimo proceso. Ir kaip įsigalios sveikatos apsaugos per sienas direktyva, jos nuostatos, e, tai dar labiau padidins e, e, samų procesų skaidrumą. Tačiau reikia neužmiršti ir teisinio kompetitingų institucijų priimamų sprendimų teisinio skaidrumo ir nuoseklumo. Taip pat Europos komisija yra sukūrusi labai nemažai darbo grupių siekiant e, pagerinti šią sristį, siekiant užtikrinti tuos dalykus ir tai reiškia, kad tomis darbo grupėmis jų darmų darbų ir indėlių galės pasinaudoti visos valstybės narės. Uh, 2009 metais farmacijos sektoriaus mm, tyrimo išvados buvo pateiktos dėl priekybos generiniais vaistais sąjungos rinkoje e, bereikalingo vilkinimo. Ir, e, e, ir mes turime atkreipti dėmesį, kad toks vilkinimas kartais yra pernelyg e, didelis, e, nereikalingas ir e, jis užsitęsė iki dviejų metų. Nuostatos susijusios su 2009 metų farmacijos sektoriaus duomenimis ir jų įvertinimu turėtų būti grindžiamos 13 straipsnio nuostatomis ir taip pat nesikirsti su intelektinės nuosavybės teisėmis, tai yra remiantis 14 straipsnių. Tačiau reikia pabrėžti, kad e, e, neįvertas e, vertinimo netaikymas turėtų būti grindžiamas atsižvelgiant į naujus farmacijos rinkos pokyčius ir taip pat teisės aktų pokyčius. 15, 16, 20, 21 straips pakeitimai yra susiję su genetiniu vaistu e, naudojimui ir genetiniams vaistams jų galiojimo laikotarpio pratesimui arba strumpinimui. Reikia e, pabrėžti, jog valstybių narių kompetitingos institucijos turėtų e, remtis turimais e, duomenimis, e, priimdamos atitinkamus sprendimus dėl tokių vaistų galiojimo pratesimo. Ir čia reikėtų galio, taikyti taisyklę nebe 15, o 25. Plus. Taip pat visa eilė pakeitimų yra pateikta. E, e, kurie taip pat yra susijęs su generinių vaistų um, galiojimo laiko pratesimu. Ir komisijos pasiūlymas turėtų būti pakeistas, siekiant užtikrinti e, nuostatų įgyvendinimą ir taip pat nacionalinėms kompetitingoms institucijoms suteikti e, tam tikro lankstumą, e, kad jos galėtų laikytis šitos direktyvos reikalavimų. E, tad e, teisų gynimo priemonės tais atvejais, kai buvo viršyti terminai, yra susijęs su e, vaistų įtraukimu į sveikatos draudimo sistemas. Ir aš siūlyčiau išbraukti E, nacionalinėms institucijoms tik taikomos e, žalos atlyginimo, taikomo žalos atlyginimo nuostatas, e, kad neapsunkintume šių procesų. Taip pat yra labai svarbus ir proporcingumo principas, siekiant užtikrinti tą priemonių įgyvendinimą. 18 straipsnio antroje dalyje pateiktos nuostatos turėtų suteikti pakankamai informacijos atliekant šitos direktyvos įgyvendinimo stebėseną. Taip pat norėčiau padėkoti Europos komisijai, ypač e, įmonių generaliniam direktoratui už bendradarbiavimą, už e, E, daugelį e, dalykų, kuriuos ji man padėjo išsiaiškinti. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei, Kiprui, už e, tikrai vaisingą bendradarbiavimą, ypač perteikiant teisingas žinias tarybai, išaiškinant ir išsklaidant tos gazdinančius mitus dėl teisėkuros. Ir taip pat norėčiau padėkoti sekretoriato atstovams šešėlinių ir kitų kolegų, šešėlinių pranešėjų kitų kolegų vardu. Dėkoju. Auch... Labai ačiū. Dėkojame sekretariatui, kur aš jį buvau pamiršęs, už tai, kad e, šitą pranešimą padėjo parengti ir visiems kitiems dėkoju. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį e, šešėliniams pranešėjams EPP e frakcijos e, atstoviai Kukovič. Ačiū pirmininkė. Skaidrumas yra svarbus dalykas ir mūsų piliečiai mumis pasitikės tik tai skaidrumo pagrindu ir mūsų institucijomis pasitikės taip pat tik šiuo pagrindu. Tad norėčiau pasidžiaugti komisijos ataskaitą ir padėkoti pranešėjai atlikus puikų darbą. Galiu pritarti daugeliui pasiūlymų šiame pranešimo projekte, tačiau taip pat turiu keletą komentarų bei pasiūlymų dėl pakeitimų. Bendrai paėmus norėčiau paaiškinti keletą iš jų. E, kalbant apie komisijos pasiūlymą. 15 konstatuojamoji dalis dėl informacijos pateikimo susijusio su atitinkamu medicinio produkto patento mm, statusu. Manau, kad iš valstybės nebūtų, turė, nebūt, neturėtų būti atimama patirtis teisę į patentą. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog e, jeigu bus atimama, e, jeigu bus e, suteikiama teisė pakeisti medicininį preparatą jo ekvivalentu, tai turėtų tam, tikrų, tam tikrą poveikį pacientams. Manau, kad sprendimų prieimimo procesas turėtų būti skaidresnis ir prieinamesnis visuomeniai, tačiau visgi dar turiu uh, pabrėžti, E, kad man kelia nerima 15, 15b konstatuojama dalis ir, ir 9 straipsnis. Aš, manau, aš nemanau, kad ekspertų pavardės turėtų būti e, skelbiamos e, visuomeniai, nes tai gali būti, taip gali būti daromas spaudimas ekspertams, kokio lygio mes galim tik tai savęs klausti. Aš manau, kad tai nėra primtinas būdas. Be to, mes turime mes, mes negalime skelbti visos informacijos dėl to, kad mes turime galvoti ir apie konkurenciją Europoje, Europos konkurencingumą. E, dėl nepatentinių vaistų e, termino iš, iš e, pratesimo nepritariu pranešėjos nuomoniai. Manau, kad būtų labai naudinga supaprastinti ir suvienodinti terminus su kitų vaistų, kitiems vaistams taikomais terminais. Aš norėčiau pasiūlyti pakeitimus didesn, dėl didesnio prieinamumo ir vienodos prieigos prie visų vaistų visiems Europos E, sąjungos piliečiams, nepriklausomai nuo to, kokia tai yra valstybė narė. Konstatuojamoje dalyje aš taip pat e, mačiau, e, jog yra paminėta mažų rinkų pažeidžiamumo problema. Taip pat tai, kad ne visi vaistai, kurie yra pasaulinės sveikatos organizacijos sąrašai, yra prieinami visiems. Norėčiau padėkoti Jums už atliktą gerą darbą, už komisijos paaiškinimą ir taip pat už tai, kad pranešėja labai gerai bendradarbiavo komandoje, dirbant su šią direktyvą. Na ir aš tikiuosi, kad mes ir ateityje taip dirbsime. Ačiū. Labai ačiū. Dabar noriu suteikti žodį kolegai Šilders, šešėliniam pranešėjui. Raport. Dėkuoju. Dėkuoju. Pirmininkas, aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir e, šiandien pranešėjams ir sekretariatui už e, šį dokumentą. Labai sunku yra suderinti valstybių narių teisės, e, reguliuoti savo sveikatos sistemą ir ją apsaugoti nuo farmacijos pramonės ir pridėtinės versijas, kurią gali sukurti ES pacientų apsaugos srityje. Mes visi žinome, kad pacientai turi teisę gauti laikų uh, E, jiems reikalingus veiksmingus vaistus. Ne, viena, ne vienam pacientui negalima uh, uždrausti naudotis vaistų vien dėl to, kad jis yra pernelyg brangus. Jei dėl kainų nustatymo ir kompensacijų būtų pagerinta desimų sprendimų priimimo procedūra, tuomet galima būtų uh, paspartinti kompensavimo tvarką, kadangi dažnai šiandien yra vėluojama ir, ir labai dažnai pacientai per nelik vėlai gauna vaistus ir pernelik vėlai yra gydomi. ES turėtų mažinti e, skirtumus tarp valstybių narių šioje srityje. Tačiau kartu mes turime gerbti nacionalinių sveikatos įstaigų e, teisę pačioms reguliuoti e, savo darbo tvarką. Kartu labai svarbu yra atsižvelgti labai sudėtingą ekonominį kontekstą. Dabartinė direktyva uh, nepadarė kainų nustatymo procedūros skaidresnės ir nepagerino pacientų prieigos prie vaistų. Vaistų kainos nustatomos yra labai e, slaptai, praktiškai slaptai ir dėl to nėra galimybės palyginti varių vaistų kainų. Pavyzdžiui, Airijoje, mano šalyje, mokamos yra ko gero aukščiausios kainos už kai kuriuos vaistus. Ir žiniasklaidos pranešimuose yra uh, nurodoma, jog už kai kurios patentinius vaistus mes mokame net per pus daugiau nei uh, Junginės karalystės piliečiai. Ir tai tikrai yra nepriimtina ir nebegalima leisti, kad tokias padėtis nesikeistų. Informacija pagristo, pagristos darybos dėl e, vaistų kainų turėtų būti tinkamas e, žingsnis į priekį. Mums reikia didesnio skaidrumo tam, kad galima būtų užtikrinti e, teisingą visų pacientų prieigą prie vaistų. Mes turėtum reikalauti, kad būtų stiprinama dabar jau egzistuojanti Europos duomenų bazė, kurią naudojas valstybės narės lygindamos įvairias kainas. Direktyva yra peržiūrima tam, kad uh, ga, galima būtų paspartinti generinių vaistų patekimą į rinką. Ir taip pat turi, mes galime pritarti tam, kad sveikatos technologijų vertinimai būtų atliekami greičiau, tačiau siūlomas grafikas nėra realistiškas. Ir konsultacijos Niderlanduose gali užsitęsti ir todėl šį klausimą reikia iš naujo peržiūrėti. Aš manau, kad reikia taip pat numatyti sankcijas toms šalims, kurios nesilaiko um, nustatyto tvarkarašio. Ir aš manau taip pat, kad galime paremti komisijos pasiūlymas, kuriais yra siekiama padidinti kainų nustatymo tvarkos taisyklės. Dėkuoju, toliau panė Rivazy. Ačiū, ponė pirmininkė, aš dėkoju mūsų kolegijai ponė Parvanovai už didžiulį darbą, kurį jie šiuo metu atlieka, peržiūrėdama šią direktyvą. Yra nemažai labai probleminių klausimų, kurie yra susiję pirmiausia su kainų nustatymo skaidrumu. Šis ši direktyva, kurią siūlo komisija, ji būt, turėtų būti skirta tam, kad pacientai galėtų kuo skubiau gauti vaistus. Tačiau jeigu mes panagrinėtume atidžiau, pamatysime, jog iš esmės šis dokumentas yra pagrystas konkurencinė logika ir jis nėra naudingas vartotojams. Kaip sakė mūsų pranešė, 13 pavyzdžiui straipsnis, ke, jis kelia labai daug problemų, kadangi kadangi nustatydamas kompensacijų išmokėjimo prailginimas kompensacijų išmokėjimo laiką, jisai taip pat sumažins uh, sprendimų uh, uh, kokybę bei valstybių narių galimybę peržiūrėti priimtus sprendimus. Pone Parvanova jau pasakė, kad tai tikrai yra nepriimtina. Antras dalykas Aš manau, kad komisija viršė savo įgaliojimus ir kad ji nustato tikrai neadekvačius, e, e, neadekvačius e, reikalavimus. Komisijos požiūris yra nesubalansuotas. Valstybės, narė, valstybės narėms bus taikomas labai griežtos, griežti reikalavimai. Ir komisija priminės sprendimą, ar reikėtų išaldyti, t, e, išaldyti t, e, santykius su kokia nors, e, su kokia nors farmacijos bendrove, jei jai atrodo, jog yra kažkokių pažeidimų, bet jų kainos nuolatos auga. Ir vaistų kainos turėtų būti nustatomos, atsižvelgiant į jų pridėtinę vertę. Ir aš e, tokios šalis, pavyzdžiui, Prancūzija, kurios nenori kompensuoti tokių vaistų, kurie neturi papildomo, esminio papildomo poveikio. Aš norėčiau paklausti ponios Parvanovos, kaip jums atrodo, ar galime tikėtis, jog mums pavyks pakeisti šias nuostatas, nes kiek aš žinau, taryba neprieštarauja šiam pasiūlymui. Mes turėsime daryti viską ir mūsų pranešėjai turės padirbėti nemažai tam, kad galima būtų iš esmės pakeisti šią direktyvą, kadangi šiuo metu šis pasiūlymas tikrai yra mums neprimtinas. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, kokie, kokia yra galimybė, kad mums pavyks pakeisti šį dokumentą tam, kad jis būtų skaidresnis. Reikia ir 13, ir 16, ir 8 straipsnį keisti, kadangi šiuo metu jis tikrai neatitinka mūsų lūkesčių, bet žinome, kad e, valstybės narės gali turėti kitokią nuomonę. Ir reikėtų dabar paklausti, ar iš tikrųjų verta pradėti kautis su, su taryba. Als nächstes spricht dann Christopher Fjell. Toliau kalbės Kristofer Fjellner. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tai, ką išsakė ponė Parvanova, visiškai sutink, su, su, sutinku su viskuo, ką jį pasakė. Tai yra e, teisingi reikalavimai užtikrinti skaidrumą, e, kai kalbame apie kainų nustatymą ir kompensavimą. Tačiau tuo pat metu nenorime reglamentuoti to kompensavimo ir kainų nustatymo reglamentavimo e, masto. Ir e, nemalonu, kai kolegos čia ateina ir pasako, mes turime sistemą ir dėl to reikia, reikia nustatyti reikia, gal, yra nurodinėjama, ką reikia daryti. Mes, pavyzdžiui, Švedijoje iš tiesų turime sistemą, tačiau ta sistema e, tik tai dar labiau įneša e, chaosą. Man kyla susirūpinimas, kaipgi šiame kontekste tie reikalavimai dėl terminų gali paveikti dabar jau galiojančią, dabartinę egzistuojančią vaistų kainų ir kompensavimo sistemą. Pavyzdžiui, mes turime generinių vaistų sistemą, kuri yra grindžiama kasmėnesinė e, konkurencija, kainų konkurencija tarp įvairių farmacijos įmonių. Ir tai, tas e, generinis vaistas, kurio kaina yra žemiausia ir tampa mėnesio E, taip sakant, mėnesio vaistų. Visos įmonės tuomet turi e, tarsi tari privalo, privalo konkuruoti su ta žemiausio vaisto e, kaina. Negirdėjau, kad kas nors kritikuotų tokią sistemą, nei e, tyrėjai, mokslininkai, nei įmonės, nei e, kompetitingos institucijos. Komisija taip pat dėl to ne, nesiskundė, nes ši sistema iš tiesų skaidri. E, Tačiau tik tokioje mažoje valstybėje kaip Švedija tokia sistema galėtų e, sustaupyti iki 70 milijonų eurų per metus. Tačiau komisijos pasiūlyme yra, pasiūlyme yra e, kalbama apie 15 plus 15 e, dienų tokį terminą. Švedijoje tai būtų visiškai neįmanoma Mums 25 plus 25 terminas gerokai supaprastintų gyvenimą, tačiau net ir tai nebūtų idealus sprendimas. Todėl aš manau, kad nors galbūt mums reikia kažkokių terminų, kad užtikrintume pakankamą skaidrumą, uh, E, valstybėse narėse, tose, tose stebėjimo procesuose. Tačiau mes negalime e, kurti papildomų kliūčių valstybėms narėms teisiškai reglamentuoti, teisingai, teisėtai reglamentuoti savo e, sistemas, savo, savo kaino, kainų nustatymą ir kompensavimą ir panašiai. Taigi tai yra gana specifinė problema. Su ponia Parvanoma apie tai aš jau diskutavau. Ir manau, kad būtų netgi galima rasti daugiau panašių pavyzdžių, e, kai, kai bandydami sukurti didesnį skaidrumą mes netgi sukūrėme papildomų kliūčių, papildomų barjerų e, valstybėms narėms savo ruoštų reglamentuoti šią sritį. Labai atsiprašau, kad kalbėjau taip e, per tokią nacionalistinę prizmę, bet norėjau tiesiog parodyti, kokie, yra, kokia yra problema. Amen. <laughs> Ačiū, dabar šešėlinė pranešėja kalbės. Alda Susa, suteikiu žodį. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de eh, me congratular com o facto eh, da relatora eh, ter incluído. Dėkuoju, ponė Pirinkė, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad eh, pranešėja paminėjo vaistus. kad jį paminėjo retus vaistus, nes komisijos pasiūlyme apie tai nekalbama. Mes neturime daug laiko, todėl aš norėčiau pateikti tris trumpus klausimus. Pirmiausia, Pranešime yra kalbama apie sutartis. Man atrodo, kad šis klausimas nėra nagrinėjamas direktyvoje. Ir aš manau, kad direktyva neketina reglamentuoti viešų, viešųjų finansų, viešų finansavimo klausimų. Portugalijoje, pavyzdžiui, nemažai vaistų platinama yra ligoninėse. Ir galbūt reikėtų skirti daugiau laiko tam, kad mes galėtume susitarti dėl šio klausimo. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra generiniai vaistai. Ir tai, kad reikėtų padidinti kompensacijos išmokėjimo laiką nuo 15 iki 25 e, dienų, kaip galėjo dabar, nu, e, iki 30, nuo iki laiko e, terminų nuo 30 iki 50 dienų. Aš norėčiau, kad jūs man geriau paaiškintumėt, kodėl tai yra reikalinga. Ar tai tikrai bus naudinga? Ar tai bus naudinga nacionalinėms e, institucijoms, nes situacija skirtingose šalyse yra e, skirtinga. Ir ar jūs kalbėjote, ponė pranešėja, su e, nacionalinių institucijų atstovais? Ir yra dar vienas klausimas. Aš norėčiau sužinoti, ten, kur kalbama apie referencinius produktus, nekalbama apie referencinės kainas. Ir kodėl generiniams vaitams yra taikoma automatinė e, procedūra, kurie ši procedūra nėra taikoma. Aš manau, kad e, tokia procedūra galėtų padėti šioms vaistams patekti į mūsų, e, mūsų rinką. Štai ką aš norėjau pasakyti per šį pirmąją apsikeitimą nuomonėmis. Ir aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte mano klausimus. Key. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, először is szeretném megköszönni. Ponas Banki, ačiū pirmininkė. Gerbėjai kolegos, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti pranešėją. Ji parengė puikų pranešimą. Ir aš pritariu beveik viskam, kas pasakyta šiame pasiūlyme. Pranešėjas savo žanginėje kalboje pasakė svarb, labai svarbų dalyką mes pirmiausia turėtume rūpintis pacientų, o ne pramonės interesais. Ir todėl šie pasiūlymai yra tokie, kokie jie yra. Mes atstovaujame savo piliečiams ir pirmiausia atstovaujame e, savo šalies piliečiams ir aš atstovauju Vengrijos piliečiams. Pane Parvanova siūlo kai ką pakeisti komisijos pasiūlyme. Man atra, atrodo, kad komisijos siūlomos tvarkaraštis tikrai ne, neprisidės prie didesnio skaidrumo ir veiksmingo generinių vaistų patekimo į rinką. Aš manau, kad skaidrumo užtikrinti ir rinkų veik, e, veiksmingumą yra labai svarbu. Todėl aš manau, kad komisijos siūlomas 15 dienų terminas yra pernelik trumpas. Ir aš manau, kad praktikoje pasia, paaiškės kita praktika, kai šis terminas bus taikomas kur kas lankščiau. Bet to man atrodo, kad komisijos pasiūlymai pateikė, komisija pateikė pasiūlymą, kuris žengia atgal skaidrumo klausimu. Kodėl valstybės narės privalo komisijai teikti informaciją apie kainų nustatymą? Buvo taikoma Euro, gyveninama Europid e, programa. Joje dalyvavo 18 valstybių narių, įskaitant ir Vengriją. Europos komisija finansavo 90 procentų veiklo šios programos gyventinimo sąnaudų. Vengrija sumokėjo 8,5 procento šios programos sąnaudų, o tuo tarpu Austrija tik, Austrija tik pusantro procento. Aš manau, kad ši programa buvo labai gera, kadangi jį leido mums sužinoti kiek yra mokama už tos pačius vaistus kitose šalise. Kai turime tokią informaciją, galime pasipriešinti farmacijos įmonėms. Ši programa suteikė mums nemažai informacijos, kuri buvo naudinga mūsų santykiuose su farmacijos e, e, įmonėmis. Ir tai taip, jį taip pat padėjo mums užtikrinti žemiausias vaistų kainas mūsų vartotojams. Yra dar vienas svarbus dalykas, dar vienas svarbus pasiūlymas, kurį patikė ponia Parvanova, tai yra pasiūlymas išbraukti 16 straipsnį. Aš manau, kad ši, šis straipsnis yra visiškai nereikalingas. Aš nemanau, kad šis straipsnis yra reikalingas. Todėl manau, jog yra visiškai suprantama, jog prašoma jį išbraukti. Ir jei mes išbrauktume taip pat pusę 18 straipsnių, tai yra jo pradžia, tuomet mes išspręstume e, kai kurias problemas, kurias mums kelia tai šis pasiūlymas. Ir jei 16 straipsnis bus išbrauktas, 18 pakoreguotas, šis dokumentas bus naudingas mūsų vartotojams. Pone Liopeš, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia, kaip ir kiti kolegos, norėčiau pasveikinti ponė, Par, ponė Parvanovą ir jai padėkoti. Uh, Ji e, dirba didžiulį darbą ir aš manau, kad labai svarbu yra visuomet kovoti už skaidrumą. Aš pritariu šiam pranešimui trim aspektais. Tai yra sankcijų panaikinimas, tai yra sankcijų, kurios yra taikomos už grafiko nesilaikymą. Aštuntas straipsnis. E, e, e, aš manau, kad jam reik, čia reikėtų atsižvelgti į subsidiarumą. Mes, mes nenorime didinti biurokratinę naštą ir finansinę naštą sveikatos. Uh, sveikatos sektorėje. Toliau interesų deklaracijos, šios nuostojus taip pat yra labai svarbios. Ir dar vienas dalykas, kad komisijos siūlomas terminas yra pernelik trumpas, 15 dienų plus dar 15. Ir pranešėjai siūlo pailginti šį terminą. Mes, aš kalbėjusi su ponia Rivazi ir aš manau, kad komisija taip pat siūlo visiškai ne, nepriimtiną ir kitą terminą. 118-120 dienų terminas yra visiškai nepriimtinas nei mums, nei, nei valstybėms narėms. Be abejo, reikia įvertinti sveikatos technologijas ir uh, tai yra sudėtingas procesas ir valstybės narės turėtų turėti pakankamai laiko tam, kad jos galėtų tinkamai viską patikrinti ir nustatyti, ar galima mokėti kompensacijas. Ir aš tiesą sakant, manau, kad komisijos pateiktas pasiūlymas, kad net jei jis ir bus pataisytas taip, kaip siūlo ponia Parvanova, bus tikrai nelabai priimtinas. Ir aš norėčiau paklausti ponios Parvanovos, kokios strategijos turėtų laikytis mūsų komitetas Kokios strategijos turėtume laikytis tam, kad užtikrintume, jog taryba pritartų mūsų pasiūlymams? Ir kaip mes galėtume paveikti tarybą ir ją įtikinti, jog reikės e, e, žengti tuo keliu, kurį siūlo pranešėjai ir mūsų komitetas? Ačiū. Ačiū poniai Lepaš, dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Thank you very much, Mr. Chairman. And uh, first of all, the Commission would like to uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai aišku par, mūsų pasiūlymo pristatymą ir e, aiškia mūsų pasiūlymo struktūrą ir mm, logiką, kur iš to slypi. Teis, teisės aktas iš tiesų yra jau labai senas, jį reikia modernizuoti, pasikeitė rinkos, nacionalinė praktika. Ir, e, Ir, ir Teisingumo teismas priemės mažiausiai dešimt sprendimų šioje srityje. Dėl trijų pagrindinių priežasčių mes pateikėme savo pasiūlymą. Pirmiausia, siekis e, Europos pramonę, e, pramonės administravimo procedūras, e, kiek manoma labiau paprastinti, padaryti, padaryti geresnės ir taip pat užtikrinti, kad visuomenė, kiek manoma, sparčiau ir paprasčiau pri, turė, gautų, gautų, pri, turėtų galimybę pasinaudoti įvairiais. Um, e, įvairiais vaistais, įvairiaus e, rinkos e, e, teikiamais produktais. Ir trečia, trečia priežastis yra visų tų procesų, tarp kainų nustatymo, kompensavimo, visų tų procesų nustatymo, vadovavimo, stebėjimo skaidrumo užtikrinimas. 90 89 metais direktyvoje buvo tiesiog siūloma tik tai e, nustatyti procedūrų, tai, procedūrom taikom, taikomas taisyklės. Mes nesikišame į nacionalinių lygmenių taikomas reglamentavimo procedūras ir sistemas. Mes tiesiog norime savo esamą ES lygmens e, teisės pagrindą, teisės e, sistemą pritaikyti prie modernių poreikių, prie pokyčių procedūros taikomos komisijos, e, e, taikomos vaistų kainų ir kompensavimo e, srityje. Mes nesiekiame valstybių narių jau išanalizuotų duomenų dar kartą vertinti. Mes tiesiog tobuliname jau dabar galiojančias vertinimo principus. Taip pat svarbus dalykas yra intelektinės nusavybės teisų gynimas. E, E, tai yra to, intelektinių teisų klausimas dažnai, e, kai kalbame apie generinius vaistus, jų pateikimą į rinką, e, yra nereikalinga, bereikalinga kliūtis apsunkinanti to, tą įmonėms tą pateikim, savo produkcijos pateikimą į rinką. Tam tikrose valstybėse narėse, daugelie valstybių narių, tai tos kliūtis reikštų ir tai yra pagerinti procesai, kontrolės procesai, vertinimo procesai reikštų ir nacionalinių biudžetų papildymo galimybę. Norėčiau padėkoti komisijos vardu įvairiems kalbėjusiems komiteto nariams už pasisakymus, už pastabas. Daugelį jūsų e, minčių mes atsižvelgėme, atkreipiame dėmesį ir įtraukėme į savo pasiūlymą. Ir mes suprantame ir kai kurių valstybių narių e, iškeltus susirūpinimą keliančius klausimus, kuriuos taip pat stengsime atsižvelgti. Ir dėkojame ir pirmininkaujančiai valstybei, kuri labai intensyviai dirbo ties šiuo dosie. Dėkoju. Ačiū. Pabaigoje norėčiau suteikti žodį pranešėjai, kuri galėtų apibendrinti diskusiją. Prašau. Thank you, President. Um, thank you to the shadow rapporteurs and to all colleagues. Ačiū pirmininkui, ačiū už praneš, šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegoms, kurie e, dalyjosi nuomonę apie šitą labai svarbų e, pranešimą politinių ir techninių aspektų. Yra daug kontradarsinių dalykų, kuriuos mes turime įsiaiškinti su valstybėmis narėmis. Mes pradėsime nuo politinių, politinio poveikio ir uh, ko, uh, koks galėtų būti šio teisės akto galiojimo laikotarpis. Galiu pasakyti, kad mes pradėjome nuo visiško e, nejudrumo taško. Aš esu atvira bet kokiems pakeitimams ir iš tikrųjų e, labai daug kas buvo jau pakeista palyginus su, su pirmuoju e, komisijos pasiūlymu. Labai svarbu, kad valstybės narės nepatirtų e, fin, sunkumų ypač finansinių bei spaudimo. Tačiau visgi šito pasiūlymo pagrindinis tikslas yra ne apsunkinti nacionalinės institucijas ar jas nuvaryti iki bankroto, E, pirmiausia siekiama įvesti daugiau skaidrumo, nuspėjamumo ir kad pacientai turėtų geresnę prieigą prie įperkamų ar naujų vaistų. Kalbant apie e, tyrimą atliktą 2009 metais šiame sektorija ir išvadas, kurios buvo padarytos po šio tyrimo, matome, kad svarbu būtina pakeisti teisės aktą ne tik dėl to, kad jis e, jau senas 22 metų, bet ir dėl tų iššūkių, kuriuos patiria valstybės narės ir jų institucijos. Buvo taikoma neskaidri praktika ir aš visiškai sutinku su ponu e, Filner, kad reiktų atsižvelgti ir į nacionalinę situaciją. Ir aš tikrai labai noriu tai aptarti su kolegomis, su šešėliniais pranešėjais ir rasti patį geriausią būdą, kaip galima būtų apsaugoti valdžios institucijas nuo nepagristo spaudimo ir apsaugoti e, pacientus nuo nepagristo dėlsimo. Mes turime rasti reikiamą pusiausvyrą, esu tikra, kad galime tai padaryti. Kalbant apie ekvivalentiškumą ir panašumą. Ekvivalentiškumas yra na, paremtas ne patentiniais vaistais, o panašumas yra paremtas tais vaistais, kurie turi rinkos leidimą. Komisija pabrėžė, kad atlikus apklausą sektoriuje matome, jog nebejotinai buvo pažeidimų, e, ieškinių dėl intelektinės nusavybės teisių pažeidimo ir to reiktų vengti. Dėl informacijos prieinamumo. Mes stengiamės užtikrinti visišką lankstumą valstybėms narėms, tačiau, kalbant apie skaidrumą bei ekspertus, po visų šių diskusijų, jei liaudės frakcija nori uh, E, laikytis tos nuomonės, kad e, viskas būtų sprendžiama už uždarų durų, tai jie tai, turime, aiškiai, tai tu, turi aiškiai pasakyti piliečiams. E, kalbant apie biudžeto vykdymo procedūrą keturiose agentūrose, kurias mūsų komitetas nagrinėjo, tai matome, jog visgi linkstama link didesnio skaidrumo ir ekspertų deklaracijų nuomonių atskleidimo. Dėl papildomos sukurtos vertės yra tik vienas būdas, atsižvelgiant į tai, jog nacionalinės sistemos skiriasi, tik vienu būdu galime užtikrinti pusiausvirą ir, ir e, skaidrumą, tai yra taikant HTA metodą. Jeigu visoje sąjungoje bus taikoma viena sistema, viskas bus aiškiau, bus užtikrinta pusiausvyra. Kalbant apie referencinę kainą ir nepatentinių vaistų įvedimo į rinką. Nežinau, ar tam reikia kažkokių įrodymų, tačiau um, akivaizdu, kad uh, nepatentinių vaistų įvedimas į rinką smarkiai mažina kainą ir pacientams tampa jie įperkamesni. E, viskas priklauso nuo nacionalinės kompetencijos, mes kiek įmanoma stengiamės harmonizuoti teisinę bazę. Ir paprastai referencinė kaina yra pritaikoma nacionaliniu lygmeniu ir manau, kad tai ir turėtų būti nacionalinė kompetencija. Bendrai paėmus, Aš e, lauksiu gero bendradarbiavimo su kolegomis ir šešėliniais pranešėjais, tikiuosi, kad galėsime pasistumėti į priekį su šiuo teisės aktu, nes jis bus naudingas visiems, atsižvelgiant į tai, kad yra kelios valstybės narės, kurios vis dar nenori, išreiškia nenorą dėl šio teisės akto. Visgi turime mes paremti Kiprą per pirmininkavimą, kuris turės įtikinti valstybės narės, jog visi šie veiksmai yra tik tai siekiant jas paremti ir padėti, vengiant neskaitrios praktikos ir pusiausviros nebuvimo. Ačiū ir lauksiu bendradarbiavimo. Labai ačiū pranešėjai. Ir e, pakeitimams e, terminas numatytas yra e, spalio 19-12 valanda ir mes kalbėsime apie pakeitimus 28 lapkričio, o gruodžio 18 balsuosime čia komitete, plenarnėje sesijoje, kada bus tai aptariama, dar neaišku. Taigi vėliau tik, tikiuosi vyks diskusijos ir labai aktyvios diskusijos. Dabar pereiname prie E, prie šeštojo darbo atvarkės klausimo ES prisijungimo prie viduržėmio jūros apsaugos nuo taršos e, sustančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo protokolas. Na ir dabar nematau, kad nėra nei pranešėjo, nei šešėlinio pranešėjo. Dar du šešėliniai pranešėjai čia yra. Ir tada, kadangi nėra pranešėjo, tai tada suteiksiu žodį e, šešėliniams pranešėjams. Heta Perela. Grazie, Presidente. Ringrazio. La... Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegijai už jos e, pranešimą ir tikiuosi, kad parlamentas patvirtins e, mūsų prisijungimą prie šio protokolo. Ir taip jau vėluojame ratifikuoti šią konvenciją. Mes norėtume glaužiai bendradarbiauti su kitomis Dužmių jūros regiono šalimis. Be šio bendradarbiavimo nesugebėsime apsaugoti mūsų jūrą, Mare Nostra. Atsiminame, naftos užsileimo katastrofą Meksikos įlankoje 2010 metais, kuri išryškino tai, jog labai dažnai prie dugno atliekamos įvairios operacijos gali būti labai pavojingos. Meksikos įlankoje išsiliejo nafta O jei toks pat išsileimas būtų įvykęs viduržymio jūroje, tai būtų turėję tragiškas, katastrofiškas pasiekmes tiek akvakultūrai, tiek pakrančių šalių ekonomikai, ypač turizmo sektoriui, tai smarkiai pakenktų. Taigi, mes norime tiesiog priminti, jog viduržėmio jūra yra visiškai unikali. Tai yra unikali gamtinė aplinka, ir e, mes turėtume ją tinkamai saugoti ir tinkamai reglamentuoti ir turizmo veiklą. Šiuo metu Italijoje mes stengiamės pasipriešinti mūsų vyriausybės suteiktiems e, leidimams užsiimti e, naftos žvalgy, žvalgymo ir gavybos veiklą Adrijos jūroje visiškai šalia tos vietos, kur aš gyvenu. Mes norime apsaugoti gamtinę aplinką. Ir nesvarbu, kiek už tai sumokė, e, sumokėsime, turime viską daryti, kad ją apsaugotume. Šis papildomas protokolas palaiko e, jau egzistuojančius ES teisės aktus ir juos papildo. Vakar e, pramonės komitete buvo patvirtintas dokumentas dėl naftos uh, gavybos e, pakrančių zonose. Ten yra numatytas e, reagavimo nelaimingus atsitikimus e, grafikas. Pabrėžime, jog labai svarbu yra tinkamai įvertinti riziką, kuri gali kilti tiek aplinkai, tiek žmonių sveikatai. Deja, mūsų kolegos pramonės komitete nusprendė, jog labiau tiks šią apsaugą užtikrinti direktyva, o ne reglamentas. Labai gaila. Dėl šių ir kitų priežasčių manau, kad mes turėtume e, įgyvendinti minėtą konvenciją gan griežtai ir galime leisti e, kompanijoms užsimti žvalgymo ir gavybos, e, naftos gavybos atviro jūroje veiklą tik tuomet, jei šios bendrovės uh, gali rodyti, jog jos turi pakankamai techninių ir finansinių išteklių tam, kad jos galė, galėtų likviduoti bet kokio išsileimo ar avarijos e, padarinius. Be to, prieš pradedant e, veiklą, jos turėtų atlikti visus saugos patikrinimus. Aš tikiuosi, kad Europos Sąjunga parodys pavyzdį visam kitam pasauliui ir kitoms šalims, kaip reikėtų e, saugoti viduržmio jūros aplinką. Ačiū sutikiu ponui Sikarikakiui žodį, liberalų vardu. Protokol. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis protokolas yra senas. Jis yra pridėtas prie Barcelonos konvencijos, kuri sudaro puikų pagrindą tarptautiniam bendradarbiavimui iš Viduržymio jūros regione. Mums be abejo atrodo, jog Viduržymio jūra yra labai svarbi e, ekonominių ir ekologinių požiūrių. Ir reikia apsaugoti šią jūrą ne vien nuo mūsų veiklos, tą mes galėtume padaryti uh, priimdami ES teisės aktus, bet ir nuo veiksmų, kurių imasi trečiosios šalės, o tam reikalingas šis protokolas. Šis protokolas e, tap, e, yra priemonė, kuri gali leisti komisijai paraginti visas kitas viduržymio jūros regiono šalis uh, taikyti šį protokolą. Gal šis protokolas ir nėra uh, tobulas, tačiau jis bent jau gali užtikrinti minimalų apsaugos lygį, be abejo, jeigu jam visi pritars. Tai iš esmės yra uh, užsienio politikos, išorės politikos žingsnis. Štai apie ką mes kalbame ir aš galiu, tikiuosi, kad mes didelį balsų daugumą patvirtinsime tam, kad šis protokolas būtų taikomas. Lipaš. Kolegė Lipauš dar norėtų kalbėti. Taip, ponė Pirinkė, kalbėsiu labai trumpai. Aš visiškai pritariu tam, kas jau buvo pasakyta. Šis protokolas iš tikrųjų yra labai e, senas. Jis yra o, labai svarbus ir jį pasirašė jau kai kurie mūsų partneriai Vidužymio jūros regione. E, Libanas. T, t, t, t, t, t, t, Šį protokolą jau ratifikavo kelios šalis - Arbanija, Tunisas, Marokas, Libija, Kipras ir Sirija. Ir reikėtų šį protokolą sudarinti su kitais tikstais. Mes jau visiškai neseniai patvirtinome nuomonę dėl atviro jūroje dirbančių naftos platformų. Šios platformos kelia didžiulę riziką, ypač kai jos dirba viduržymio jūros regione. Viduržėmio jūra yra unikali, ji tikrai ji nepanaši nei, nei uh, Lemanšui, uh, nei Lemanšui, nei į Atlanto vandenyną. Mes turėtume pasirašyti šį protokolą, nors kartu ir nereikėtų uh, tikėtis, jog jis padės mums suspręsti visas problemas. Dėkoju, dabar stiksiu žodį komisijai. Thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija norėtų padėkoti parlamentui už nuveiktą darbą ir už jūsų paramą norėčiau pažymėti tai, ką sakė prieš tai kalbėjusiai, kad yra būtina, kiek įmanoma greičiau ratifikuoti šį protokolą. ES turi tą padaryti ne tik dėl to, kad tai būtų papildoma um, viduržėmė jūros um, regiono apsauga, jūros konkrečiai apsauga nuo e, naftos ir dujos gavybos veiklos ir galimos terš, taršos kilančios pavojų, e, bet ir dėl to, kad e, tai būtų, e, tai būtų įtrauktas ir kitos e, suinteresuotos šalis į tas apsaug, pastangas užtikrinti kiek man aukštesnį apsaugos lygį. Dėkoju. Mm. Taigi baigiame jau šiandieną e, ryt, rytinį posėdį ir mes šiandieną dar balsuosime dėl to ir tikiuosi, kad kalbėsime apie tai e, dar ir per lapkričio mėnesio plenarinę sesiją ir balsuosime dėl to. Taigi dabar darome apie tų pertraukas, e, gero apetito ir prašyčiau susirinkti tiksliai trečią valandą, e, kada prasidės balsavimas. Skanaus.